So, dear colleagues, good afternoon. Mėly kolegos, laba diena. Pirmiausia, siūlau patvirtinti darbo atvarkę. Patvirtinta. Turiu keletą trumpų pranešimų. Pirmiausia, norėjau informuoti, kad šiandien po mūsų komiteto posėdžio 18.30 vyks bendras ECON ir LYBE komitetų posėdis, nes vėliau negalėsime to padaryti. Turiu pasakyti dabar, kad jau iš karto paruošta salė tam bendram posėdžiui, matote ir kito komiteto narių pavardės čia. Koordinatorių posėdžio ir įveikusio 22 dieną rekomendacijos ir sprendimai. Konsultacija ECB, konsultacija dėl MPL. Taigi mes nutarėme parengti diskusijų rezumė ir svarbiausius e, SSM priežos valdybos pirmininko įsipareigojus mums pateiktus per viešai klausimą ir jie e, viename laiške bendrame nusiusti ECB, kurio konkomitetas teigia, kad mes lauksime tų įsipareigojimų gyvendinimo būtent dėl automatiškumo ne, nebus jokio, jokių autonomiškumo, jokių bendrų taisyklių atidėjimų. O dialogas ir bendradarbiavimas šios svarbių klausimų tęsis. Toliau Brexit koordinatoriai sutarė dėl tolesnių aspektų susijusių su darbo metodu. Trečia, delegacijos ir apsilankymai, vizitai. Į Bazelį bus keliaujama pirmadienį 16 balandžio, delegacija į Prancūziją vyks vasario 12 dieną, Europos parlamento vasario savaitė. Bus dvi ekon posėdžiai, vienas skirtas mokesčiams, kitas bankų sąjungai. Daugiausia dėmesio reikėtų skirti pokalbėms su nacionaliniu parlamentu nariais, todėl frakcijos prašomas pateikti na, e, nacionalinio parlamentų pavardės, dalyvių pavardės iki lapkričio 28 dienos. Taip pat buvo sutarta paprašyti APRS e pateikti informaciją apie mokesčių iššūkius ir taip pat patvirtintos konkurencijos klausimų specifikacijų projektas. Toliau bankų sąjungos darbo grupės kalendorius patvirtintas komiteto posėdžiai, posėdžių dokumentais. Spausdinti dokumentai nuo šiol bus pateikiami tik tai oficialiems nariams, kurie pageidaus juos gauti. Taigi reikės paprašyti pirmiausia tų dokumentų. Jeigu nepaprašysite, jūs spausdintų dokumentų negausite. Kaip ten bebūtų, e, tam tikras e, skaičius kopijų bus laikoma rezerve. Toliau deleguoto aktų tikrinimas 24 vasario 10 minučių laiko tarpas bus skirtas PSD2. Tai taip pat deleguotojų aktų tikrinimui, kai dėl deleguotojų aktų dėl MIFIR bus sutarta tikrinimo laikotarpį išplėsti vieno mėnesio, iki vieno mėnesio. Kai dėl MIFIR deleguotojo akto buvo sutarta nusiųsti laišką komisijai ir tarybai, teigiant, kad taikomas trijų mėnesių tikrinimo laikotarpį ir pradėti ankstyvą neprieštaravimą procedūrą. Šiandien pranešėjai e, susitiks ir aptars šį klausimą. Peticijos. Peticija 0296-2017 dėl EPS Dėl to buvo sutarta pasiūsti laišką peti komitetui. Rezoliucijų pasiūlymai dėl B80478-2017 buvo suprasta neteikti jokių pasiūlymų dėl rezoliucijos. Komisijos pasiūlymo atsėmimas. Daug dauguma koordinatorių pareiškė, kad jie neprieštarauja, kad komisija atsėmtų teisėkuros pasiūlymą dėl bankų struktūrinių reformų. Kai kas teigia, kad svarbu problemą spręsti įvairiomis priemonėmis. Ir 12, 12 punktas bankų priežiūros ir e, pertvarkymo ekspertų žiūri. Niekas neprieštaravo, kad EGOV skyrius ir toliau naudoti pagrindų sutartį 18 metais. Na, o dabar trečias darbo tvarkės klausimas. Kaip žinote, Europos komisija pasiūlė pratesti Elke Kionik įgaliojimus pirmininkaujantį bendrai pertvarkymo valdybai. Todėl noriu pasveikinti Elke Kionik, kuri yra šios valdybos pirmininkė. Kaip žinote, ji pirmininkauja valdybai nuo paskirimo 14 metais. Jos dabartinis darbo terminas netrukus baigsis ir komisija pasiūlė pagal 56 straipsnių pratesti jos kadenciją dar penkeriais metais. Ir šiame kontekste išklausysime Elkės Kionig. Tikriausiai ji papasakos apie e, tolesnius e, valdybos darbo planus ir pristatys savo pasiekimus taip pat. Taigi prašom, 10 minučių jums. Ačiū pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, man labai malonu atvykti pas Jūs pakalbėti apie valdybos e, pasiekimus, pirminkant man, ir tuos dalykus, kurie, man atrodo, svarbus valdybos ateičiai. Skaidrumas ir viešoji atsakomybė yra labai svarbus valdybos darbui. Kaip pirmininkė, <clears throat> aš lankiausi keliuose uždarose ir atvirose klausimuose, aš jūsų skaičiavau virš 12, čia Europos parlamente, taip pat prisistatymui dal, lankiausi dalyvaujančiose valstybėse narėse ir susitikau su kai kuriais Europos parlamentais jų kvietimu. Apskritai, teisės aktų leidėjams visoje Europos Sąjungoje labai svarbu, ne tik čia Briuselėje, bet visoje Europos Sąjungoje, suprasti valdybos darbą, kad bankai būtų atsparus, juos būtų galima pertarkyti ir kokiu čia yra iššūkiai mūsų misijos įgyvendinimas gali turėti poveikį visai ES ir piliečiams. Mes ką tik paskelbėme savo daugiametę programą ateinantiems trejams metams, įskaitant 18 metų darbo programą, tai padarėme šiandien. Ir dabar jau galime pasakyti, kad Bankų sąjungos antrasis ramstis yra, turi tvirtus pamatus, bet mes turime išlaikyti tempą ir siekti ambicingų tikslų, kurie išdėstyti teisės aktų leidėjai teisės aktuose. Negalima sakyti, kad misija jau baigta. Ateityje ir vėliau e, valdyba ir toliau nustatys sąlygas tvarkingam žlungančių bankų pertvarkymui, kad poveikis e, ekonomikai ir finansiniai sistemai bei viešiesiams finansams būtų kuo mažesnis. Tokia yra mūsų misija ir visomis prasmėmis tai yra daugiametis projektas, kadangi jis turi daug aspektų ir sudėtingų e, dalykų. Konkrečiai vėliausiai iki 20 metų, o kai kurių didesnių bankų atžvilgių anksčiau, valdyba bus parengusi užbaigtus pertvarkymo planus visoms bankų grupėms, planus e, su aukščiausio sudėtingumo lygmeniu. Mes numatome tam tikrus tarpinius etapus rengiant šiuos planus. Tuose planuose jie bus pamažu e, tobulinami, kol pasieksime tą galutinį etapą. Turiu aiškiai pasakyti, kad daugumai mūsų bankų jau tokius planus turime. O dabar norime juos stiprinti, praturtinti. Ir kaip įvairiausiai būna gyvenime, planas yra geras tiek, kiek jis gali e, mus parengti nežinomai tikroviai planai nukreipti, aišku, į ateitį, bet juos reikia priderinti kiekvienos konkrečios situacijos aplinkybėms, jeigu jos reikės paversti pertvarkymo kažkokiu planu konkrečiu. Ir jos, aišku, reikia nuolat atnaujinti, negalime jų laikyti tiesiog stalčiuje, nes bankų situacija keičiasi. Mūsų pertvarkymo planai apims privalomus tikslus dėl mažiausių reikalavimų nuosaviams lėšoms ir tinkamams įsipareigojimams, e, konsoliduotų ir individualių lygmenių. Ir dar vienas aspektas, jie atspindės mūsų e, darbo rezultatus, naikinant kliūtis pertvarkymui. E, Tomse, ba, toms bankų grupėms, kurios turi pertvarkymo kolegijas, 2018 metų planai turės e, privalomus MRL tikslus konsoliduotų lygmenių ir bus aptarta e, pradiniu etape dėl MRL tikslų pagal materialumo subjektų lygį. E, tie bankai, kurie neturi, neturi rezoliucijos pertvarkymo valdybos, mes dar nustatykime konsoliduotus tikslus, rengsime seminarus ir kalbėsime su bankais, aktyviai pranešdami apie mūsų bendrą požiūrį. 18 e, metais tiems bankams, kuriems privalomi tikslai jau nustatyti šiemet konsoliduotų lygmenių, valdyba numastys individualius tikslus taip pat. Taigi kelionė tesama dar vienu žingsniu. Dėl kitų bankų mes numatysime privalomus e, tikslus konsoliduotų lygmenių. Šis požiūris siekia užtikrinti, kad bankai galėtų valdyti e, perinamai savo pertvarkymą, nepadarant didelio poveikio finansiniam stabilumui ir realiai ekonomikai ar jų galimybėms skolinti ekonomikai. Reikia nepamiršti, kad kai buvo nuspręsta dėl pertvarkymo sistemos, buvo bendrai sutarta išvengti to, kas vyko per finansinę krizę, tai yra naudoti mokesčių mokėtojų pinigus, gelbėti bankus. Dėl to, kad nebuvo geresnių galimybių. Dėl to e, ši valdyba ir buvo sukurta, kad būtų galima paskirstyti e, žlugimo kainą akcininkams, obligacijų turėjams, e, uždėti viską ant pečių, bet ne mokesčių mokėtojams. Svarbu pripažinti, patikimas, pakankamas MRL yra labai svarbus tai atsižvelgia į tai, ką mes patyrėme nuo finansų krizės pradžios. Ir e, dalyvavimas, dalyvavant bankų veiklos stiprinimą, reikia pasakyti, kad bankai be mūsų kišimosi išleido e, daug vertybinių popierių didinami pirmo ligmens, antro ligmens e, kapitalą Taigi ta e, kelionė eina teisinga e, linkme, netgi bankams, kurie neturi privalomą tikslų. Valdyba savo pertvarkymo politiką e, plėtos ir toliau svarbiausios sritise, pavyzdžiui, mes plėtosime politiką dėl vidaus MRL, MRL kalibravimo esant perkelimo strategijai ir skrisime dėmesio likvidumui pertvarkymo metu. E, politika, kuri nusprendžia, kreipia dėmesį esminėms kliūtis, e, kurios klydo pertvarkymui, yra svarbi ir mes bandysime nustatyti tokias kliūtis ir e, raginsime bankus nekinti tokias kliūtis. Reikės sukurti tolesnių gairių dėl įvairių pertvarkymo priemonių panaudojimo ir dėl viešo intereso vertinimo pertvarkymo metu. Tai yra karšta tema. Daugiau informacijos galima rasti mūsų daugiamečiame programavimo dokumente. Pertvarkymo veiksmai reikalauja pagrindinio plano įvairiems scenarijams. Pirmasis pertvarkymo atvejis įvyko birželio mėnesį, kuomet po ECB vertinimo, kad banko populiar uh, gali žlugti. Valdyba kartu su Ispanijos nacionalinėmis institucijomis vienbarsiai nusprendė imtis pertvarkymo banko populiar atveju. Šį sprendimą po to patvirtino Europos komisija, valdyba kartu su Europos komisija ir Europos centriniu banku taip pat atsižvelgs ir šios patirties duotas pamokas. Nors tai buvo vadovėlinis pertvarkymas kad tačiau kokio krizinį modelį bes sukurtų ekspertai, būtina e, tai pritaikyti tikroviai ir mes turime elgtis turėdami pakankamai įgūdžių, bet ir lankščiai, kai pertvarkomas žlungantis bankas, antro šanso nebebūna. Jei kalbėsime apie banko populiar pavyzdį, tai manau, kad mūsų pertvarkymo plane Buvo numatytas e, vidinis rekapitalizavimas, aišku, bet taip pat galima pasakyti, kad e, kadangi turėjome potencialų pirkėją, kuris galėjo pirkti visą banką, tai mums, galima sakyti, pasisekė, nes galima buvo tęsti e, banko funkcionavimą. Tai yra efektyviausia pertvarkymo strategija. Ir aišku, tokiu keliu reikės tenktis eitis, jeigu ir, nors jeigu planas ir kitoks nukrypimas nuo plano taip pat turi būti svarstama, jeigu duoda geresnį rezultatą. Tačiau, aišku, akcininkams ir galimiems obligacijų turėtojams pertvarkymas reiškia nuostolius ir kaip matome, tai yra pelnas e, teisininkams, e, kurie kreipiasi į teismus ne tik dėl ES ar nacionalinių institucijų veiksmų, bet ir taip pat ES pertokimo sistemos apskritai. E, šiuo metu peržiūrima ši reguliavimo sistema, matysime tam tikrų pokyčių, dėl jų sprendimus turėsite priimti, priimti turėsite jūs. Bankų pertvarkymas yra naujoviška koncepcija. Galbūt būtų naudinga pakeisti dabartinės taisyklės, atsižvelgiant į patirtį ir naujas žinias, jeigu tai tik tai nesusilpnins reguliavimo. Šiuo laikotarpiu mes taip pat lauksime e, rizikos mažinimo paketo e, kitų dalių, tai yra svarbu, mes manome, kad sustiprins pertvarkymo sistemą ir duos daugiau aiškumą ateičiai. Prieš baigiant norėčiau priminti, kad bendros e, ribos gyvendimas taip pat yra mūsų darbo atvarkėje ir todėl mes remiame valstybių narių pastangas įdėkti efektyvę tą ribos sistemą. Ir galiausiai tai yra pirma, mes turime, trūksta mums dar pirmojo bankų sąjungos rankščio. Ir valstybės narės turi dirbti spręsdamos paveldėtus problemas, spręsdamos savo problemas su nemokumo įstatymais. Man kaip pirmininkiai svarbu konsoliduoti jau nuveiktą darbą, planuojant pertvarkymus ir gilinti mūsų analizę tiek planuojant pertvarkymą ir plėtojant politikos priemonės. Rezumuojant galiu pasakyti, kad jau daug nuveikta, bet, kaip jau sakiau, negalime teikti, kad misija baigta. Tikiuosi, kad ją dar užbaigsime. Aš tikiuosi ir toliau tęsti šį darbą ir dėkoju Jums už kantrybę ir dėmesį ir bandžiau per daug neviršyti man skirtų dešimties minučių. Ačiū. Laikas kolegoms pasisakyti. Ar turite klausimų ir komentarų? Brian Hayes iš EPP frakcijos pirmiausia. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbėme Konig. Sveikinu sugrįžus į Ekon komitetą ir ačiū už įžanginę kalbą. Man atrodo, kad jūs pabaigoje labai aiškiai vardinote, ką reikia padaryti, nes procesas dar nesibaigė. Kalbėjote apie rizikos mažinimo paketo uh, teisingą suformulavimą, teisingai pasakėte, kad Edis yra trečiasis bankininkistės sąjungos ramstis ir mes turime tai suvokti. Taip pat kalbėjote apie būtinybę gerinti valstybių narių nemokumo sistemas. Taigi, darbo padaryti reikia nepaprastai daug bet kokioje aplinkoje, ar e, e, SRB darbas yra gyvybiškai svarbus. Jūs turit e, žiūrėti ir į priekį, ir atgal, kad būtų suformuota teisingai politika. Aš neturiu jokių abejonių dėl to, kad po krizės ES lygmenių bus sukurta gera sąranga bankų gelbėjimui ir supraskime, kad bankininkystės sistema, reguliavimo sistema bus teisingai sureguliuota. Manau, kad jūsų vaidmuo yra nepaprastai svarbus ir tai, ką jūs darėte pastaraisiais metais, o svarbiausia per artimiausius porą metų turi būti susiję su ir buvo susiję su visuomenės pasitikėjimu mūsų priimtais teisės aktais didinimu, nes e, mes e, žinome, kad e, buvo išgyventa rimta krizė. Mano klausimai trys. E, ar jūs galvojate, kad santykių su parlamentu būtų galima pagerinti, jei taip, kokiu būdu? Jūs e, pas mus atvykstate reguliariai, tą žinome, mes turime galimybės jums pateikti klausimų, papildyti komentarais. Tačiau, kuriant SRB veiklos bendrą skaidrumą, kaip galėtume pagerinti santykių su parlamentu, tai būtų bendro pobūdžio klausimas. Antras klausimas kokį darbą SRB atlieka. Aš mačiau e, visai neseniai paskelbtą visą metų planą. E, kokios, e, kokios bankų gelbėjimo praktikos yra sukurtos, pertvarkymo praktikos yra sukurtos ir ar Esate nustatę kažkokius aiškius koeficientus, skaičius, kokie reikalavimai bankų pertvarkymų yra taikomi. Mes e, turime dviejų, uh, turime tą priemonių paketą, ar jo pakanka? Ir paskutinis klausimas. Jūs sakėte, kad reikia palaikyti ryšį su valstybių narių parlamentais, aš tą pritariu. Mes e, galime galbūt stengtis, kad jūs galėtumėte apsilankyti visų nacionalinių valstybių parlamentuose ateityje per savo kadenciją bet e, neturėtume grupuoti mažų e, valstybių, valstybių mažas ir didelės. Supraskime, kas yra daroma valstybių narių lygmenių, kad dialogas būtų stiprinamas. Jūs pačios turi labiau pasistengti, aš to sieksiu. Ačiū pirmininkė. You me... Ačiū iš klausimą. Pabandysiu atsakyti, pradėsiu nuo paskutinio. Su mielu noru važiuosiu keistis e, nuomonėmis su visų valstybių narių parlamentais, bet važiuoju tik tada, kai mane kviečia Taigi, esame pasirengę atsakyti klausimus. Kitas dalykas, turiu pasakyti, kad SRB įvestos priemonės, kurios nebuvo sėkmingos per pirmosius trejus metus, buvo siejamos būtent su bandymu apsilankyti absoliučiai visose valstybėse narėse, susitikti su uh, mūsų uh, tos sektoriaus atstovais, E, su visuomenės atstovais, su valstybės atstovais, su visai le valstybių narių mes jau e, susitikome, jau yra nustatytos datos ir atkeitimiausios ateities susitikimams, bet e, pačios valstybės narės turi nustatyti, kada tie nacionaliniai susitikimai yra reikalingiausi. Galbūt yra šiokių tokių skirtumų tarp mūsų ir kitų institucijų. Mes palaikom labai gerą ryšį su Junktinė Amerikos valstijų administracija, su uh, Junktinės karalystės centriniu banku. Uh, E, nors jie nepriklauso bankininkistės sąjungai. Mes ir anksčiau su jais kalbėjom, kas bus, jeigu bus. Dabar jau, man atrodo, visi aiškiai suprantame, kas kas vyksta ir geriau tarpusavę supratimą, e, geresnį tarpusavę supratimą suprantame. suprantame bet supraskime, kad dabar visos valstybės narės kalba apie Junktinė Amerikos valstijų ir Junktinės karalystės įstatymus, o mes turim kalbėti apie 19 skirtingų nemokumo įstatymų, 19 skirtingų įmonių įstatymų, taigi mūsų padėtis yra žymiai sudėtingesnė. Tačiau iš esmės problemos yra tokios pat. Ar tai būtų Tilek ar Emra, iš esmės kalbam apie tą patį reiškinį. E, sunkiau pasidaro tada, kai reikia uh, E, kalbėti apie likvidumo problemas bankų pertvarkime. Ban Anglijos nacionalinis bankas tą darė, o šiuo atveju Europos centrinių bankų sistema tą turi daryti. Na ir paskutinis klausimas, jūsų klausimas santykiai su parlamentu. Mes iš savo pusės žvelgdami manome, kad santykiai su Europos parlamentu yra geri, stengiamės dirbti kuo skaidriau, viešiau, Norime, kad jūs e, galėtumėte skaityti mūsų protokolus, mes e, sekame jūsų posėdžius. Esu visuomet ir visuomet buvau pasirengusi susitikti su parlamentarais. Jeigu jūs norite išgirsti mano kaip ekspertės nuomonę, ar tai būtų ekonomikos komitete, ar uždarame kokiame posėdėje, ir aš galiu pažadėti, kad SRB ir toliau tokia išliks ir aš pati jos veiklą vertinu labai rimtai. Ačiū. Pervanš Beres. Euh, Ačiū, ponė König. Jūsų kadencijos pratesimas kaip SRB vadovės e, padarytas tuo metu, kai daug rinkos veikėjų labai atidžiai stebi jūsų valdybos veiklą. Per pirmąją savo kadenciją jūs panaudojate įvairias bankų pertvarkymo priemonės. Ir e, jums būdavo teikiami klausimai e, iš suinteresuotų pusių įvairiomis kryptimis. Mes, parlamentarai, nekvestionuojant mūsų legitimumo, irgi galime atlikti vertinimo darbą. Ir, pavyzdžiui, pagalvokime apie banko populiar pertvarkymą arba Italijos bankų pertvarkymus. Jūs kaip SRB e, pirmininkė, gal galėtumėte atsakyti bendro pobūdžio klausimą, kuris yra susijęs su likvidumu. Prisiminkime, kas įvyko, kokių klaidų buvo padaryta, e, kokių patobulinimų buvo galima įdėkti. E, rinkoms turi būti teikiama informacija prieš iššaukiant būtinybę pertvarkyti banką. Aš galvoju apie banko populiarą atvejį. Dėl MRL e, jis įsigaliojo, jūs apie tai daug kalbėjote, bet iš esmės mums e, keliamas labai praktinis klausimas nuolat. Kaip įgyvendinti tą MRL? Kaip įpareigoti bankus eiti į rinkas, e, įgyti naujo turto neiššaukiant prociklinio judėjimo, dėl kurio kapitalas taptų brangesnis. Ir tokiu būdu patys bankai taptų labiau pažeidžiami. Jūs turite ketverių metų strategiją, tai yra numatytas e, vidutinės trukmės peržiūrėjimo mechanizmas. Ar nebūtų galima išsklaidyti to prieštaravimo? Kiekvieno banko specifiniai poreikiai turi būti vertinti pertvarkant, bet jokių būdų negalima papulti jų įstumti į spastus. Jūs ėmėtės veiksmų šioje srityje, mes visi matėme, savo akimis regėjome po banko populiar aferos. E, rinkoje staiga kilo po poreikis pirkti banko populiar akcijas. Ar jūs manote, kad Europos komisijos prareiškimas, komunikatas pateiktas šiuo klausimu galėjo pastumėti reikalus į priekį ar ne? Mes aiškime, matėme aiškių įrodymų, kad rizikos mažinimo yra siekiama, daug pastangų yra dedama, kad tai būtų. Taigi, kokiu mastu galima sumažinti riziką ir koks gali būti tas rizikos dalymosi žemutinis lenkstis? Pabandysiu atsakyti klausimus jūsų pateiktą seką. De Banko Populiar, BPI atvejo. Mes sakėme, kad Italijos Banko Populiar atveju buvo pritaikytos taisyklės. Bet mums pasisekė, kad tuo metu atsirado pirkėjas Ir būtent dėl jo viskas išjudėjo į priekį. Mums pasisekė dėl to, kad pats bankas buvo pateikęs save pardavimui. Todėl pardavimo procesą mes galėjom panaudoti kaip pagrindą mūsų darbui. Dėl tos priežasties iškart po to mes pasakėme, kad nereikia šio atveju vertinti kaip klaidų pavyzdžio, bet ir šis atvejs parodė, kad uh, pertvarkant bankus likvidumas yra labai svarbus faktorius, apie tai buvo kalbėta nepaprastai daug. Duomenys yra kitas svarbus klausimas. Šiuo atveju duomenys nebuvo labai problematiška tema, nes e, buvo jau sukaupta daug duomenų, buvo pradėtas atitinkamas duomenų apdarojimo procesas ir duo, e, bankas buvo pasirengę suteikti visą reikalingą informaciją. Tačiau net ir šis bankas e, būtų turėjęs rimtų problemų, jeigu uh, būtų trūkę skaidrumo. Pirmailė skola uh, būtų išlikusi labai rimtas, rimta problema. Kitas dalykas, įsivaizduokit, jeigu nebūtų bankas turėjęs duomenų uh, sandėlio vadinama, jeigu nebūtų buvę pradėti apdoroti tie duomenys, padėtis būtų buvusi visai kitokia. Per savaitgalį galima bandyti parduoti banką, bet kažin ar atrasi ką nors, kas norėtų įpirkti. Antras dalykas, jūs minėjote informaciją apie rinką, aš jau labai daug kartų apie tai kalbėjau. SRB nenutekino jokios jautrios informacijos rinkai. Tai nebuvo problema, Ir yra puikiai žinoma, kad bankas patyrė rimtą spaudimą, labai daug informacijos buvo skleidžiama. Ir Reuteris paskelbė, kas su kuo kalbėjosi, bet tai jau yra jo reikalas, o ne mano. Nežinau, iš kur Reuteris tą informaciją gavo. Emro, MRL, tai yra mūsų pagrindinė priemonė bankų pertvarkymui. Tai yra mums reikalinga to reikia pakankamais kiekiais ir pakankamos kokybės. Tuo pat metu mes aiškiai suprantame, kad kaip tik dabar vyksta teisė kūrinė diskusija apie tai. Todėl mes bandome ir šį klausimą išnagrinėti. Mes nusprendėme ir informacija yra išviešinta, galite rasti ją mūsų svetainėje, kad bankams dabar reikia nustatyti privalomuosius tikslus ketveriems metams, e, per kuriuos tie bankai turės tuos tikslus įgyvendinti. Kai kuriems iš jų ketverių metų nereikės, nes jie jau dabar tenkina daug reikalavimų, bet bus tokių, kuriems tų ketverių metų prireiks. Bet supraskime, kad MRL. E, bus aptartas metinėse diskusijose, kasmet bus padėtis peržiūrima ir kaip aš jau sakiau, e, tas procesas dar nesibaigė. Edis, mes visuomet sakėme, bankininkistės sąjunga stovi ant trijų kojų ir trečioji koja yra labai svarbi. Edis yra ta trečioji koja. Mes norime užtikrinti, kad Europos sąjunga išliktų, bankininkistės sąjunga išliktų tikra sąjunga ir kad nebūtų uh, problemai ištikus pradėta ieškoti, kas kuo rūpinasi, kas rūpinasi indėliais, pavyzdžiui, ir panašiai. Valstybės narės neturi būti pačios tik už tai atsakingos. E, komisija dirba tą kryptimį, bet tai, aš manau, šiek tiek peržengia mūsų šiandienos diskusijos ribas. Welcome, uh, uh, Sandra Liūlės. Sandra Liūnės. Ačiū. Ačiū dėl Edės ir dėl valstybės paramos. Turiu klausimų. Pats tas metų laikas, jeigu norite dovanų ar kažką įrašyti savo dovanų sąrašą, ar čia siūlytame pakeitimu valstybės pagalbos srityje, ar viskas taip gerai veikia, ar tik tai prorožinius akinius į viską žiūrima, ar nereikėtų komisijai peržiūrėti dėl valstybės, savo taisyklę dėl valstybės paramos bankų sektoriui. A, taigi, ar čia nekyla kažkokių klausimų ir pamastymų? Edis. Antrasis klausimas. Jau antrieji metai, kai kalbame apie Edis pilnai funkcionuojančią ir atsakydama kolegiai Beres, e, paminėjote ir nacionalinės indėlių garantijų schemas, aš čia matyčiau patobulinimo galimybę, ypač Edis uh, galutinėme įgyvendinimo etape, ypač kai kalbam apie e, mažmeninę bankininkystę, nedidelius bankus, ar čia reikėtų kažkokio didesnio indėlio, ar reikėtų papildomų, papildomų priemonių prie nacionalinių indėlių garantijų schemų, kas galėtų padėti e, suvaldyti nuostolius, juos absorbuoti. Ar tai būtų įmanoma jūsų nuomonė? Taip dėl dovanėlių sąrašo. Pats tas metų laikas, čia visiškai jūs teisus, e, po to, kai buvo pertvarkyti bankai kai kur, matome akivaizdu poreikį pasigilinti į tai, kaip funkcionuoja tos paskatos. Juk mes turime bankams skirtą komunikatą peržiūrėta 13 metais, RD pradėjo veikti 14 metais ir būtų protinga peržiūrėti susijusius teisės aktus ir paskaitas sunorminti. Aš tikrai nesu tarptų, kurie sako, kad nereikia atsarginės kapitalizacijos, visada reikia papildomų galimybių, tačiau kai kuriais atvejais e, viskas atrodo pakankamai protinga, priklausomai nuo konkrečių aplinkybių, daugiau ar mažiau priklauso nuo aplinkybių. Dėl EDIS nacionalinė indėlių garantijų schema turės funkcionuoti ir ateityje. Pažvelkime į SRB. Mes pertvarkome bankus, kurie yra didieji bankai. Tuo pat metu glaudžiai dirbame su nacionalinėmis pertvarkymo tarnybomis ir jos yra atsakingos už mažuosius bankus, mes juos tik stebime. Edis visada išliks tema, kai kalbama apa, apie mm, apsaugą mažų ir vidutinių bankų, nepatenkančių į tuo tą europinę schemą. Taigi čia sakyčiau, kaip ir pertvarkymo sistemoje turime ir europinę, ir nacionalinę kompetenciją. Tačiau gal šiandien būtų per anksti kažką konkretaus pasakyti, nes viskas gali pasistumėti daug toliau, negu įsivaizduojame. Ačiū dabar žodis Petr Ježek, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, E, sveiki atvykę ponė Kionik, sveikinu su pakartotinė nominacija į postą. Dėl bankų pertvarkymo teisinio pagrindo jūs pasisakėte, o plati tema aš apsirbausiu tiek viešojo intereso aspektu. Norėčiau paminėti porą pastarojo meto pavyzdžių iš Italijos. Čia teko viešajam, viešo, viešiesiams finansams prisimti didžiąją išlaidų dalį ir buvo pritaikytos nacionalinės gelbėjimo ir pertvarkymo schemos, o ne europinė, kai yra išperkama skola akcininkų lėšomis. Taigi kyla klausimas toks, ar taikymas nacionalinių nemokumo taisyklių ir su tuo susijusi kaina mokesčių mokėtojai. Italijos pavyzdys tikrai atitinka viešąjį interesą, ar čia nebūtų reikalinga taikyti europinės BRD schemos. Ir kitas klausimas, kaip galvojama apie finansinį stabilumą, kai Italijoje matėme, jog du Venecijos bankai e, kėlė problemų, tačiau sprendimai dėl jų buvo skirtingi. Tai tikrai kelia nuostabą. Italija juk tvirtino, kad reikia pritaikyti nemokumo taisyklės, kad išvengtų didelių neramumo rinkose. Ir jūsų nuomonė, viešasis interesas, ar čia galima jį apibriežti kaip taisyklių pateikimumą, nes mes matome, kai viena, vienam bankui pritaikytos tos taisyklės, o kitam panašia situacija ne. Taigi tarsi savo nuožiūra viskas taikoma. Dėkui. Pirmiausia, pradėsiu nuo to, kokiu pagrindu BRD veikia. Jeigu bankas pradeda žlugti, tai pirmiausia reikia patikrinti, ar yra privatus sprendimas, čia buvo įvertinta, jo nebuvo. Tada reikėjo įvertinti, ar yra viešasis interesas pertvarkintis bankus pagal BRD teisinį pagrindą. Nes kitu atveju reikia pritaikyti nemokumo procedūrą pagal nacionalinę tvarką. Jeigu pažvelgsime į viešai į interesą, tai reikia atsižvelgti į du iš penkių taikytinų kriterijų. Ar yra pavojus finansiniam stabilumai, pirmasis ir antrasis, ar šie bankai ar konkretus bankas atlieka kritinės svarbios, svarbaus funkciją. Tų kriterijų daugiau, tačiau minėti du esminiai. Taigi įvertinus šiuos du bankus padarėme tokias išvadas, kad svertas finansinis ten buvo didžiulis, įsiskolinimai didžiuliai ir Ne vienas iš jų nevykdė jokios kritiškai svarbios funkcijos, kurios negali kažkas kitas pakeisti ir ne vienas nebuvo taip susijęs su pramonė, kad keltų grėsmę finansiniam stabilumui. Tai reiškia, kad bankų pertvarkymas buvo perduotas tiesioginio žodžio prasme nacionaliniai tarnybai ir buvo pritaikyta nacionalinė nemakumo tvarka. Italijos nemokumo teisės aktai ir mums teko į tai pasigilinti, leidžia parduoti verslą ir leidžia sprendimą pasiekti geriausiamis priemonėmis. O tai reiškia, kad Italijos vyriausybė po konsultacijos su Europos komisija nusprendė teikti paramą ir sprendimas grįstas ne viešo interesu užtikrinti finansinį stabilumą kaip po tokį, bet uh, orientacija buvo į socialinius ir užimtumo aspektus Italijoje. Šis sprendimas buvo primtas jau po mūsų, mes jam jokių svertų neturėjome, o jeigu prisimenant pro, pono Luns klausimą, kasgi būtų tame dovanėlių sąraše, prašymas būtų, pagalvokime apie šiuos atvejus, pagalvokime kartu su komisija ir pažiūrėkime, ar nereikia didesnio suderinimo. Ačiū. Dabar ponas Viegas, prašom. Dėkui, pasisakysiu portugališkai. Turiu porą klausimų susijusių susijusių su pastarojo meto istorija ir bendro pobūdžio klausimų turėsiu taip pat. Klausimas dėl banko populiarę. Savo laiku sulaukėme daugybę skundų ir ieškinių ir teisės saugai tai gilinosi. Tačiau, e, nepaisant visko, visos procedūros sustojo. Kaip tai galėjo nutikti? Antrasis klausimas informacijos spraga ar nutekėjimas, ką Reuters sužinojo ir ką pranešė. Kokios išvados po to padarytos? Kokią įtaką tai padarė likvidumo kriziai? Ir koks atsirado konkrečių priemonių poreikis? Dar klausimas dėl banko populiarą Lloyds atliko ex ante ir ex post vertinimą ir buvo identifikuota tikrai pažeidžiamų vietų, kilo pagristas klausimas, ar čia nėra intereso konfliktų tas. Nes reikia pažiūrėti tai, kokiu pagrindu buvo atlikti vertinimai. Kitas klausimas - skaidrumas. Kada mes galėsime susipažinti su šiomis dviejomis ataskaitomis ir ar mes vadovaujamės visi vienodais skaidrumo kriterijais? Ar nebus taip, kad mes gausime ataskaitą, kuri netiksliai atspindi realią situaciją. Pavyzdžiui, nebus pateikta kažkokia riboto naudojimo informacija ar panašiai. Taigi, čia kyla labai pagristas klausimas, kai yra iš išorės samdomo tam tikro rangovai, ar tai nesusilpnina visos sistemos. Ar jūs nemanote, kad priežiūros sistema, sistemai reikia užtikrinti pakankamą finansavimą tokiu būdu užtikrinant sistemos savarankiškumą, nes dabar rangovai yra išorės įmonės, tai, tai iš principo oligopolinė struktūra, bet toje tos pat, tie patys rangovai dirba ir dar su bankais. Ir paskutinis klausimas dėl pertvarkymo ir sistemos pasiekmių. Po pertvarkymo visa bankų sistema konsoliduojasi ir ar ta konsolidacija neprieštaroja pačiai bankų sąjungos esmiai. Dėkui. Ačiū tikrai gausybę klausimų, pabandysiu atsakyti juos eilės tvarka. Joks skundas ar ieškinys negali sustabdyti bankų pertvarkymo, procedūra vyksta Ir reglamentas numato vieną galimybę, tačiau tikiuosi, kad ji nebus pritaikyta, jeigu bus e, nustatyta, kad pertvarkymas įvyko pažeidžiant principą, kad e, visi kreditoriai traktuojami pagal jų situaciją, tai tokiu atveju reikėtų kompensuoti skolininkams ir e, skolintojams, atsiprašau, ir kompensuojama būtų iš mūsų lėšų, tačiau negalima stabdyti pertvarkymo procedūros kaip po tokios. Reuters pateikta informacija ir priemonės po to. Mes be abejo teikiame visą informaciją, kiek reikia ir aš puikiai suvokiu, kaip būtina užtikrinti duomenų slaptumą organizacijoje, išvengti jų paplitimo. Ir beje, tas pranešimas, kad tai mūsų informacija nepasitvirtino, tai nebuvo iš mūsų gauta informacija. Beje, bankas net, turėjo daugybę problemų, ne tik nuostoliai, bet ir reitingas buvo mažinamas, kitos problemos. Tikrai būtų per paprasta pasakyti, kad bankas sugriovė Reuters dėl Lloyd ataskaitos ex ante, ex post ir jūsų papildomas klausimas, kas turi atlikti vertinimą. Čia teisės aktas labai aiškiai pasako, vertinimą privalo atlikti nepriklausoma trečioji šalis. Būtent dėl to SRB dar 15 metais paskelbė viešųjų pirkimų ir Tikslas buvo susilaukti pakankamai kandidatų, tai čia to, kaip visada iš viso šešios tos pačios įmonės pareiškia norą dalyvauti. Taigi, kai mes ruošiamės per tvarkymui, kaip banka populiari atveju, mes pasigiliname tų įmonių situaciją, pasižiūrime, ar nėra interesų konflikto, ir pasirenkame tą įmonę, kuri mums geriausiai tinka ir kuri pateikia geriausią pasiūlymą. Du vertinimai, tačiau visiškai skirtingi. Pirmasis buvo apie pertvarkymo pagrindą ir įrankius ir kokie tai iš tų įrankių suteiktų geriausią rezultatą. O ex post tai yra vertinimas po fakto. Mūsų tikslas užtikrinti, kad ne vienas e, kreditorius nenukentėtų labiau negu per nemokumo procedūrą. Ar būtų geriau turėti armiją darbuotojų, kurie atliktų tos vertinimus. Na, nepamirškime, kad dirba SRB valstybės narės, tačiau toks klausimas net nekilo, nes teisės aktas, kurio pagrindu dirbame, aiškiai vardina, kad nepriklausoma trečioji šalis vertinimą atlieka. Skaidrumas. Taip iš karto po pertvarkymo paskelbėme redaguotą pertvarkymo sprendimų versiją. SRB apeliacijos komisija nusprendė, kad reikia skelbti redaguotą versiją, pataisytą versiją, taigi tas pratinis sprendimas kaip ir patvirtintas, tik buvo papildomas įpareigojimas numatytas, vertinimo ataskaitos pataisytos versijos skelbimas, tas bus padaryta, viliuosi iki kalėdų antrajam vertinimui, o trečiajam vertinimui jis dar nėra baigtas renkti, ir mes autoriams jokios spaudimo nedarome, mes norime tinkamai atlikto darbo, kad nebūtų po to skundų, jog dirbome greitai, nes mus labai spaudėte. Ir greičiausia ta pati tvarka bus ir šiam trečiajam vertinimu, o dėl e, koncentracijos susijungimai e, skatina, tačiau yra bankų, kurie yra per dideli, kad žlugtų. Ačiū, Svengygal, prašau. Thank you. Um... Ačiū. Pirmiausia, dėl Banko Popular. Manau, kad jau nemažai kalbėjome apie problemas, su kuriamis buvo susidurta. Taip pat išaiškime savo nuogastavimus. Aišku, kad kiekvienas, kas prarado pinigų šiame procese, turi teisę gintis. Kita vertus, matome didelį lobistų srautą tiek parlamente, tiek kitur. Ir man tai atrodo problematiška. Kai kurie organizuoti veikėjai kelia šį klausimą į mūsų darbo atvarkę. Gal galėtumėte <clears throat> pasidalinti detalėmis, kokį spaudimą jūs patirite, kokiu grasinimu susilaukite. Antra, dėl artėjančio balsavimo. Apskritai turėčiau pasakyti, kad mums susidaro įspūdis, kad noras vis narėse, visuomenėje, nečiame parlamente e, griežtas taisyklės taikyti pertvarkymui ir e, griežtesnės sąlygas taikyti, tas apetitas mažėja, todėl e, keitėmės su jumis įvairiausiais laiškais, kėlėme klausimus nes mes abejojame, ar tie pertvarkymo planai, kuriuos sudėrėjote dėl atskirų institucijų, gali, yra, yra atitinka įstatymus, nes trūksta MRL privalomų tikslų ir dar labiau trūksta privalomų priemonių, kad būtų panaikintos e, pertvarkymo kliūtis. Mes esame nusivylę, kad iki 20 metų užtruks tų privalomų e, pertvarkymo planų rengimo užbaigimas. Mes džiaugtumėmės, jeigu įsipareigotumėte greičiau tą procesą vykdyti. Nepaisant to, mūsų lūzikas yra nušauk paštininko. te turime jūsų tik tai norą veikti ir jūs susilauksite mūsų balsų vis tiek, nepaisant to, ar prisimsite, prisimsite griežtesnius įsipareigomus ar ne. Bet visgi norėjau e, pareikšti mūsų šiokį tokį nusivylimą dėl tų e, įsipareigojimų trūkumo. Na, atsakysiu jūsų klausimus dėl banko populiarų. Aš taip pat kartais žaviuosi įvairiais e, įvairiomis bankomis, bet, na, spaudimas turbūt nebūtų tinkamas žodis. Mes susidurėme su visa, visus rautų e, bylų. Na, turbūt visiškai teisinga, kad praradę pinigus kreipiasi į teismą. Na, o dėl to triukšmo, ar jis reikalingas ar ne, tai paliksiu tai tiems, kurie kelia tą triukšmą. Dėl noro griežtinti taisyklės. Mes, kaip e, bendroji pertvarkymo valdyba, esame pasirengę taikyti turimas taisyklės ir siekti užtikrinti, kad bankus būtų galima pertvarkyti. Ar sureaguosiu dar šiek tiek. Dėl pertvarkymo planų mes su bankais nesiderame, tai mūsų planai, bet ką mes turime padaryti, mes turime išklausyti jų, turime suprasti, ar teisingų veiksmų įmamės ir teisinga kryptimi einame. Aš norėčiau įsipareigoti uh, reikia greičiau tą procesą įgyvendinti. Tačiau aš, kaip ir su MRL, galiu, 2017 metais galiu, kuomet nusprendėme žengti gana smar, didelį žingsnį dideliems bankams. Galite būti tikrai, kad mes e, elgsimės lygiai taip pat, kal kalbam apie kliūtis ir, panan, ir taip, taip, taip toliau. Tačiau, kai kalbam apie kliūtis, reikia šiek tiek manevruoti. Mes nenorime nutraukti darbo pertvarkymo galimybių srityje. Nes pirmiausia, reikia panaikinti kliūtis, nors ir žinai, kad galbūt būtų geriausia dirbti trimis kryptimis. Bet tikrai mes norim, rimtai žiūrime į savo darbą. Aš galėčiau pasakyti, kad baigsime tą darbą iki 19 metų, bet nenoriu per daug žadėti. Ačiū. FDD NF atstovų nėra ir dabar panas Fernandes. Labą dieną, pirmininkė. Ačiū, kad atvykote pas mus. Iš tikrųjų, aš norėčiau užduoti Jums klausimų dėl 18 metų plano, darbų plano ir daugiametės programos, ką jūs minėjote. Šiandien dėja neturėjau laiko paskaityti šių dokumentų ir negaliu užduoti konkrečių klausimų. Todėl paklausiu jūsų apie banko populiarų. Turiu keturis klausimus. Pirmiausia, jūs sakėte, kad Reuters informacijos gavo ne iš jūsų valdybos. Mano nuomonė, problema su Reuters paskelbta informacija buvo ta, kad ta, tam tikrų mastų ji panaudojo jūsų teiginius duod, pasakytus duodant interviu Bloomberg. Jūs sakėte, kad, kad neminėjote konkrečiai banko populiar, bet tuo pat metu buvo pripažįstama, kad jūs banką analizuojate. Ar tai buvo nekorektiška išvada ar ne? Taigi klausimas būtų, kaip jūs ketinate išvengti tokių nutekėjimų ateityje ar išvengti to, kad per interviu tiesiog praslysta tam tikrą informaciją. Toliau antra. Klausimas dėl Deloitte agentūros ataskaitos. Jūs sakėte, kad negalima jos skelbti, nes reikia garantuoti finansinį stabilumą. Bet noriu priminti, kad po Populiar banko problemų e, vertinių popierių rinka Ispanijoje buvo labai nestabili ir kai kurios finansinės įmonės e, Ispanija uždraudė tam tikros vertybinius popierius pardavinėti Manau, kad ši ataskaita turi būti paskelbta. Bent jau parlamento nariai galėtų galimybę, turėtų galimybę e, jį paskaityti. Ką Jūs manytumėte, manytumėte dėl ateities pertvarkymų? Ar ir toliau tokios ataskaitos turėtų būti slaptos? Trečias klausimas. Dėl Deloitte ataskaitos ex post. Jūs sakėte, kad reikia bet kokiu būdu vengti, bet kokiu atveju vengti konfliktų, e, interesų konfliktų. Kai kurie nariai yra įstikinę, kad e, yra interesų konfliktas ir Deloitte neturėjo rengti šios ataskaitos. Taigi, kaip manote, ar ateityje tokių abejonių dėl interesų konfliktų galima būtų išvengti. Manau, kad turi nekilti jokių abejonių dėl šių dalykų. Ir ketvirtas klausimas dėl bankų sąjungos, dėl indėlių draudimo sistemos. Jūs sakėte, kad e, ši sistema reikalinga bankiniai jų sąjungai sukurti. Ar manote, kad e, šią sistemą rems e, finansinis uh, saugiklis, taip pat kurio reikia ir e, pertvarkymo fondui. Nuo pirmojo klausimo dėl Reuters ir iš Bloombergo nutekėjusios informacijos galima ieškoti įvairiausių čia e, jungčių, bet aiškiai pasakysiu, man, manęs per interviu žurnalistas paklaus e, išvardyjas įvairius bankų, banko populiarą, jų vertiminių popierių vertės mažėjimą. Vienintelis dalykas, ką pasakiau, buvo tai, kad Banko Populiar e, yra vienas iš bankų ir mes jį analizuojame lygiai taip pat kaip kitus. Jokios detalės, jokių detalių aš nepateikiau. Joks komentaras negalėjo duoti tokio rezultato. Taigi aš nediskutavau niekiek apie Banko Populiarą. Dėl Deloitte ataskaitos. Pirmiausia, noriu su jumis nesutikti. Dėl to, kad mes, mes matėme nestabilumo rinkoje, nes po banko populiar pertvarkymo vienas dalykas, kurį pripažino taip pat ir Ispanijos kolegos, buvo tai, kad e, nei, nei valstybė, nei bankai nepatyrė poveikio jokio. Kai kurie bankai, e, dėl kai kurių bankų buvo užduodami klausimai, bet tai yra normalu, kad kyla klausimų, bet jų finansiniam stabilumui pavojus nekilo. E, dėl Deloitte ataskaitos jau kelis kartus sakėme, kad turime du atskirius skirtingus vertinimus. Mes sutikėme e, tuos pačius įgaliojimus abiems. Negaliu sakyti, kad kad vieną vertintoją naudosime dviem vertinimams, ar galbūt bus priežasčių kažką keisti. Vienas, jeigu vienas vertintojas daro du vertinimus, man tai atrodo pakankamai protinga. Kitas klausimas dėl skaidrumo, jau kaip sakiau, mes pagalvosime, kaip paskelbti nekonfidencialią Deloitte vertinimo dalį. Ir, aišku, tada ta informacija bus mūsų interneto svetainėje ir visi galės paskaityti, bet, kaip sakiau, nekonfidencialią dalį tik tai. Indėlių draudimo sistema ir pertvarkymo fondas čia jau ne mano kompetencija sakyti, kaip čia turėtų būti. Kaip sakiau, turime, norime turėti mm, bendro pertvarkymo fondo saugiklius. E, tų dalykų reikia bent jau per paskutinį etapą tą fondą pertvarkius. Ar Edis bus su tuo susiję taip pat ar ne, yra jūsų reikalas kaip teisės aktų leidėjams apsispręsti. Mhm. Na, Ačiū. Kaip suprantame, komisija pasiūlė saugiklį bankų sąjungai, skaitant indėlių draudimo sistemą. Ponas Tremoza. Pone Kionik, sveiki atvykę. Dar kartą į parlamentą. Jums turėčiau e, du klausimus. Ir pirmiausia, aišku, dėkui už jūsų atliktus darbus. Labai trumpai du klausimų. Pirmasis. Ko galime pasimokyti iš banko populiarų? Galbūt kitą kartą, kai bus bankas, kurio užsijėms e, jūsų valdyba, jums reikės ne 48 minučių apsispręsti, o 48 valandų. Tai reiškia, kad reikėtų turėti kažkokią taisyklę Dėl Deloitte e, ataskaitos, jeigu Europos teisingumo teismas paprašys visos ataskaitos, ar valdyba pateiks Europos teisingumo teismų, teisingumo teismų tą ataskaitą. Na, atsakymas gana paprastas. E, valdyba, aišku, kad paiso teisingumo teismo reikalavimo. Jeigu teisingumo teismas padarytų tokią išvadą, tai aš paprašyčiau mano savo teisininkų dar kartą e, pasakyti, kaip čia yra, bet mes laikomės teismo sprendimo, mes laikomės ir apeliacinio teismo sprendimo. Apeliacinis žiūri iš tikrųjų patvirtino mūsų sprendimą būti atsargiems, nes tai yra jautri informacija. Dėl pirmojo klausimo mes, mums užtruko viskas daugiau kaip 48 minutės, iš tikrųjų visą naktį, bet ne 48 valandas. Vienas iš mūsų pateiktų argumentų buvo tai, kad reikia užtikrinti, kad jeigu bankas e, patiria sunkumų savaitės viduryje, būtų gerai, kaip paskutinę priemonę, e, vesti moratorimą pertvarkymo tarnyboms. Tai yra vienas iš pasiūlymų, kuriuos teikiame. Yra daug ir už ir prieš, kurias reikia apsvarstyti, bet tai yra priemonė, kurią mums galėtų padėti nuo antradienio ar trečiadienio sulaukti savaitgalio, tiesiog, na, gauti daugiau laiko. Tikiuosi, kad atsakiau Jūsų klausimą. Labai ačiū Jums ir apskritai dėkojame už puikų institucinį bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Tai yra gerai. Tikėsimės, kad tolesni žingsniai su Deloitte e, ataskaita ir dar pagerins mūsų bendradarbiavimą ir padidins skaidrumą. Aš pozityviai pastebėjau, kad ateityje jūs netmetate galimybės teikti tas ataskaitas. Kaip žinote, kai kuriems nariams tai rūpi. Na ir mes, jeigu po balsavimo jūsų kandidatūra bus patvirtinta, mes tęsime dialogą. Na ir dabar ačiū Jums už atvykimą pas mus į klausimus. O dabar trumpa pertraukėlė, kad susirinktų visi nariai ir pradėsime balsavimą ir įskaitant balsavimą dėl Elke Kionig kandidatūros patvirtinimo.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

Chair, can we vote? Yeah. May I to make a check, a test, please? The vote is open for a... Pradedame balsavimą ir bandomasis balsavimas, prašau pasižiūrėti. Atrodo labai trūksta žmonių, 33 dar tik. Pasitraukit balsavimo korteles. still, I, I still see Okay. Okay, so the test is closed. Bandymas baigtas. Pirmiausia, Elke Kionik paskirimas antrą kartą SRB vadove. Slaptas balsavimas pagal mūsų procedūrą. E, nieko turbūt ir nebereikia sakyti. Pliusas reiškia tai už, minusas prieš ir taip toliau balsavimą pradedam. Baigiame. 31 už, 9 prieš, niekas nesusilaikė. Gerbiama SRB pirmininkė iš naujo paskiriama. Sveikinu. Toliau. Elekt... Nuomonės projektas elektroninės kortelės. Vardinis balsavimas dėl pirmojo pakeitimo. Jeigu jis bus patvirtintas, visas pasiūlymas bus atmestas ir galėsim balsuoti dėl viso dokumento. Taigi dabar balsuojame. Ar kas nors nori pasakyti? Yes, we, this is the direct. Taip, taip, dėl direktyvos. Directive, yes. Directive, exactly. Yes, written small, but is the mažom raidelėm, bet parašyta, kad direktyva. Balsavimą pradedame. Vote is closed. Baigėme balsuoti. Adopted. So the proposal is priimta, vadinasi visas pasiūlymas atmetamas ir viskas atkrenta. Dabar balsuojame vienintelį kartą dėl viso reglamento. Tokia pat procedūra. Balsuokime vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Rezultatas toks pat - 24 už 16 prieš, susilaikusių nėra atmesta. Pasiūlymas atmetamas. Toliau. Nuomonės projektas dėl pasiūlymo direktyvai, dėl e, pertvarkymo e, sistemų e, prevencijos ir taip toliau ir taip toliau, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname. Baigiame balsuoti. Atmesta. 118, kas už, kas prieš, susilaikė. Atsiprašau, balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. 119. Prieš. Reikia tikrinti, neaišku, pirmininkas sako. Pradedame balsuoti kortelėmis. Baigiame balsuoti. Priimta. 120 pakeitimas, kas už? kas prieš. Susilaikę, tikrinkime, tikrinkime neaišku, balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. Lygus rezultatas, taigi atmesta. 121 ir 122 kartu. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 17 už, prieš, susilaikė, priimta. 123, kas už, kas prieš. Aš turiu dabar tikrinti, labai atsiprašau, turime balsuoti elektroniškai, prašau. 123 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 124. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 125. Kas už, kas prieš. Labai specifinė politinė struktūra susidarė. Tikrinkime. 125 balsavimas baigtas. Priimta. A kompromisnis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 18 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 129 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 130 kas už, Kas prieš? Tikrinkime. Tikrinkime 130, tai prašau balsuoti. Vote is closed. Is rejected. Um, Atmesta. 130, correct? Yes. So 131 in favor. 131, kas už, kas prieš? Ta pati dauguma, man atrodo, bet reikia patikinti. 131, prašau balsuoti. Vote is closed. Balsavimas baigtas, priimta. Uh, so 132. Kas už, kas prieš, žaliai prieš, atmesta. 20. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 133. Kas už, kas prieš. ECR už. Pradedam balsuoti elektroniškai. Combinations. Vote is closed. Baigėme balsuoti. Atmesta. Balsavome dėl 133, o dabar balsuojame dėl 21, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 134, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 131, EPP ir socialdemokratų, jūs balsuojate prieš? EPP, jūs sakėte, kad prieš. Savo ranką bent jau taip rodėte turbūt verta patikrinti, nes Brainai tu balsuoji kaip pervanš. Širdis tavo linksta į kairę. Balsuojame korte, elektroniškai. Uh, Aš mačiau, kur tavo ranka buvo. So then, then Viskas akivaizdžiai priimta. Balsavimas baigtas. Nelabai aiškių skirtumų, nedidelių skirtumų, bet priimta. 135, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 136, kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinkime, balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 137, kas už, kas prieš, susilaikė, Tikrinkime. Man atrodo atmesta, bet gal vis tik reikėtų pasitikrinti. Dar du kolegos turit pabalsuoti. Baigiame. Atmesta. Nedideliu skirtumu. 138. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 139. Kas už? Identiški, tai nereikia balsuoti. 140. Kas už? Kas prieš? Man atrodo atmesta, bet patikrinkime, balsuokime. Vote is closed. Balsavimas baigtas, atmesta. 22. Kas už? Kas prieš? Tikrinkime. 20, dėl 22 prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 23. Kas už? Kas prieš? Tikrinkime. 23. Prašau balsuoti mygtukų paspaudimu. It's very tight, so better don't. Baigiame balsuoti. Priimta. 142. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 24. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. B kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 27. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Norite tikrinti? Dėl 27 tikriname. Dar du turiu pabalsuot. Baigiame balsuoti. Priimta. 151. Kas už? Kas prieš? Nematau žaliųjų. Tikrinkime. 151 reikia tikrinti. Rankų pakelimų prašau. Mažiau negu įprastai balsuojančiųjų. Ir sudėtinga suvokti, kaip pasiskirsto balsai. Baigime balsuoti. Atmesta. 152 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 153 kas už, kas prieš. Tikrinkime. Tikrinkime 153. Baigiame balsuoti. Lygus balsų pasiskirsimas. Atmesta 172. Kas už, kas prieš. Tikrinkime. 172. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Vėlgi 20-20 atmesta. 156 kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 28 kas už, kas prieš, Tikrinkime. Man atrodo priimta, bet patikrinkime 28. Pervanš, sakėte prieš, o balsuojat už, tiesiog, kad suklaidintumėt kolegas? Baigiame balsuoti. Didelė balsų dauguma priimta. Dėl to aš ir susidėjau painiojau anksčiau. 154. Kas už? Kas prieš? Tikrinkime 154. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Vėlgi 2020 atmesta. 155. Kas už? Kas prieš? Tikrinkime. 155 tikriname. Balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Priimta. 158. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 157. Už? Prieš? Man atrodo priimta, bet gal patikrinkime. 157. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 159. Kas už? Kas prieš? Tikrinkime. 159 tikriname. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Lygiai balsai pasiskirstė 20-20 atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 169 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikrinkime. 169 reikia patikrinti. Baigiame. Vieno balsų skirtumą atmesta. Balsuojame ir dėl 168. Kas už, kas prieš susilaikė. Tikriname 168. Balsuokime. Vote is closed. A draw. E, lygiai pasiskirstė vardai, balsai atmesta. D kompromisas. A, yra pakeitimas žodžiu. Pranešėjas nori pateikti pakeitimą žodžiu. Balsuojame iš karto su pakeitimu žodžiu. Nereikia pristatyti. E, viskas aišku, priimta. 32 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Man atrodo, bet gal geriau patikrinkime, nes ne visai aišku. 32. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 173. Balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 174, 174, 176, kas už, kas prieš. Tikriname, tikriname dėl trijų pakeitimų. 174, 75 ir 76. Vote is closed. Baigiame balsuoti. E, vienodai lygiosios atmesta. 178 kas už Kas prieš? Susilaikė. Socialdemokratai už ar prieš? Už. EPP taip pat už. 178. Priimta. 182. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Tikriname. Baigiame balsuoti. Atmesta. 183, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 184, kas už, kas prieš, susilaikė, nematau EKR balsų, balsuokime mygtukais. Baigime balsuoti. Atmesta. 185. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 33. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Tikrinkime, man atrodo, kad atmesta, bet. 33. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vieno balso skirtumo. 188 kas už, kas prieš. Socialdemokratai už, neklystu. Susilaikė priimta. 189 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 190 kas už, kas prieš. Tikrinkime. Balsavimą pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. 191 už, prieš susilaikę priimta. E kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. 199 už, prieš susilaikė priimta. 35 už, prieš susilaikė priimta. 200 už, prieš susilaikė priimta. 201 už, prieš susilaikė, atmesta. 202 už, prieš, susilaikė, atmesta. 203 už, prieš, susilaikė, atmesta. 204 už, prieš, susilaikė, tikriname. Four draw. Vote is closed. Rejected. Atmesta. 205 už, prieš, susilaikė. Atmesta. 206 už, prieš, susilaikė. Atmesta. 207 už, prieš. Tikrinkime. Balsuojame dėl 207. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vieno balso skirtumo 208, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 209 už, prieš. Sustikriname 209, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 212 už prieš susilaikę priimta, 213 už prieš susilaikę priimta, 214 už prieš tikriname, tikriname 214 balsuojame. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vieno balso skirtumu. 215 kas už, prieš, susilaikė, 215 EPP. Kas už, kas prieš. Priimta. 216 už, prieš, susilaikė. Tikrinkime. 216 tikriname. Vote is closed. Baigiame balsuoti. Priimta. 217 už, prieš. Tikriname 217, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 218 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 219 kas už, kas prieš. Liberalai, ar jūs už? 219. Priimta. 220 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 221 kas už, kas prieš, Tikriname. Tikriname dėl 221. Baigiame balsuoti. Priimta. F kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 228. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 229. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 230. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 231 už, prieš, susilaikė, priimta. 232 už, prieš, susilaikė, tikrinkime. Man atrodo priimta, bet geriau patikrinkim. Baigiame balsuoti. Priimta. Vieno balso skirtumo. 233 už, prieš susilaikė priimta. 234 už, prieš, tikrinkime. 234 pradedame balsuoti. 234. Balsavimas baigtas. Atmesta. 235 už, prieš, susilaikė Tikriname 235, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 236 kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 237 kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 236 už, prieš. Aš prašau, 36. 36. Reikia tikrinti balsavimą dėl 36. Balsavimas baigtas. Priimta. 238. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 37. Kas už. Kas prieš Tikriname 37. E, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 239 už. Prieš. Tikriname. 239. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 240. Kas už, kas prieš Tikriname 240. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 241. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 242. Už prieš susilaikė. 43. Už prieš susilaikė. Patvirtinta. 43 už prieš susilaikė e, patvirtinta, 244 už prieš susilaikė atmesta, 245 už prieš susilaikė atmesta, 246 už prieš susilaikė atmesta, 247 už prieš susilaikė atmesta. 248 už, prieš susilaikė patvirtinta. 249 už, prieš pasitikriname dėl 249, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 250 už, prieš susilaikė patvirtinta. 252 už, prieš 251 atkrenta, 252 reikia pasitikrinti, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 253 už, prieš. Pasitikriname 253, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 39 už. Prieš. Reikia pasitikrinti, prašom balsuoti dėl 39. Baigiame balsuoti. Patvirtinta G kompromisas, kas už G, už prieš susilaikė patvirtinta. 258 už, prieš. Reikia pasitikrinti, man atrodo, kad atmesta, tačiau pasižiūrime, kaip buvo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Nedidelė persvara. 259 už, prieš pasitikriname 259. Baigėme balsuoti. Lygų ir atmestas 260 už. Atsimtas pakeitimas. Tai 261 už prieš susilaikė patvirtinta. SND frakcija buvo už 62 už. Prieš reikia pasitikrinti 262. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 263 už, prieš susilaikė, patvirtinta 264 už, prieš. Pasitikriname 264, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 265 už, prieš Pasitikriname 265, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 266 už, prieš. Pasitikriname 266. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vieno balsų persvara. 41 už, prieš susilaikė patvirtintame 42 už prieš susilaikė tvirtinam. 267 už prieš susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. 267, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Taip, atmesta. 268 už, prieš susilaikė atmesta, 43 už, prieš susilaikė tvirtinta, 269 už, prieš. Pasitikriname 269, prašome balsuoti. Jūs užbalsavote. Nemačiau, 269 baigėme balsuoti tvirtiname. 270 už, prieš pasitikriname 270, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 44 už, prieš susilaikė, tvirtinam. 45 už, prieš susilaikė, tvirtinam. 46 už, prieš susilaikė, tvirtinam. H kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinama. 274 už, prieš susilaikė tvirtinam. Į kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 282 prie, patvirtinta, 283 už, prieš pasitikriname, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtintą e, J kompromiso su žodiniu pakeitimu už prieš susilaikė tvirtinam. 292 už prieš tikrinam. 292 prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 56 ir 60 kartu už prieš, pasitikriname, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 293 atkrenta 57 už, prieš susilaikė patvirtinta 58 už, prieš Tikriname 58, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 59 už, prieš. Patikriname 59, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 296 už, prieš Patikriname 296, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Lygus rezultatas atmesta 295 už prieš. Patikriname 295, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 297 už prieš. Tikriname 297, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 298 už, prieš susilaikė, tvirtiname. Ką kompromisas už, prieš susilaikė, tvirtinam. Antrasis pakeitimas už, prieš susilaikė, atmesta 299. L kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam 67 už, prieš pasitikriname 67-ąjį, prašome balsuoti, baigiame balsuoti, atmesta 68-asis už, 68-asis už, prieš Tikrinam 68, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta 69 už, prieš susilaikė patvirtinta 69. M kompromisas už prieš susilaikė tvirtinta, N kompromisas už prieš susilaikė tvirtiname, šeštasis pakeitimas už prieš susilaikė tvirtinam, 74 už prieš susilaikė tvirtinam, 75 už prieš susilaikė tvirtinam, O kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam, 78 už prieš tikrinam 78. Baigėme balsuoti patvirtintą. P patvirtintas 81 už, prieš susilaikė atmesta 82, trečiasis kartu už, prieš tikriname 82 ir 3. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti atmesta. Septintasis už, prieš, kaip APP balsuoja prieš atmesta 84-asis už, prieš tikriname 84-ąjį. Prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Tvirtinam Dėl 84-ojo, ką tik balsavome, jūs 7-ojo norite patikrinti. Taigi dėl 7-ojo, pasitikrinome dėl 7-ojo, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Q kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinama 88 už, prieš. Tikriname 88, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Tvirtinam 89 už, prieš, susilaikė, atmesta. R kompromisas už, prieš susilaikė, atmesta Tvirtinam dešimtas už, prieš, susilaikė. Pasitikriname dešimtąjį, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Tvirtinam 96 už, prieš, susilaikė, atmesta. 97 už, prieš susilaikė tvirtinam 28 už prieš susilaikė, tvirtinam 99 už prieš susilaikė atmesta, šimtasis už prieš susilaikė pasitikriname šimtąjį, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta 101 už, prieš susilaikė tvirtinam 102 už, prieš susi... pasitikriname 102, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta 103 už, prieš susilaikė atmesta 104 už prieš susilaikė pasitikrinam. Man atrodo, kad atmesta, tačiau nemačiau, kaip žaliai balsavo, baigėme balsuoti dėl 104 atmesta vienu balsu 105 už, prieš susilaikė tvirtinam 106 už, prieš pasitikrinam 106. Baigiame balsuoti. Atmesta S kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 12 už, prieš susilaikė tvirtinam. T kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 14 už, prieš liberalai, kaip balsuojat, už balsuoja liberalai. Pasitikrinam. Ne, patvirtinta. Jeigu jūs už tai patvirtinta, 112 už, prieš susilaikė, atmesta. 113 už, prieš susilaikė, tvirtinam. 15 už, prieš. Pasitikrinam 15, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 114 už, prieš susilaikė tvirtinam. 16 už, prieš susilaikė atmesta. 115 už, prieš susilaikė tvirtinam. 116 už, prieš sus... pasitikriname 116. Baigėme balsuoti. Atmesta vieno balso persvara dabar dėl viso komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta už 33 prieš 2, 4 susilaikė, sveikiname pranešėją galų gale. Balsuojame dėl viso teksto. Ai, dėl ankstyvo neprieštaravimo. Dėl, už prieš susilaikė tvirtinam. Dėl teksto su pakeitimais vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti patvirtinta už 33, prieš 1, 3 susilaikė. Ačiū. Dabar man tenka perduoti pirmininkavimą.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 So, dear colleagues, kolegos, teko man grįžti atgal į pirmininko kėdę. Neįprasta diena, daug kas keičiasi. Nuolat naujienos ir ne pačios paprasčiausios, taigi norėčiau pasveikinti eh, poną Masimo Bordinjon, kuris yra Europos fiskalinės valdybos narys. Ponas Malonijai priemė mūsų kvietimą atvykti ir pasikeisti nuomonėmis su Ekon komiteto nariai. Jis pasisakys profesoriaus Taigeseno vardu, e, kuris negalėjo atvykti dėl pasikeitimų Eurogrupės darbo tvarkėje, kur pasisako lygiai tuo pačiu klausimu. Mes su pirmininku valdybos Liepą kalbėjomės ir jis išreiškė pasireižimą atvykti vėliau į Ekon komitetą, pristatyti fiskalinės valdybos e, mintis, kaip vystosi Europos semestro procesas. Kaip žinote, fiskalinė valdyba 17 lapkričio 15 paskelbė pirmąją metinę ataskaitą, ten išdėstoma, kaip fiskalinis pagrindas įgyvendinamas, atskleidami trūkumai ir pasiūlymai patobulinimams teigiami, dirbsime kaip įprasta. E, iš pradžių suteiksiu žodį mūsų prelegentui, išanginiam žodžiui, o tada nariams suteiksiu galimybę pakomentuoti ir užduoti klausimus. Taigi prašom. Labai ačiū už kvietimą. Nilso vardu ir visos valdybos vardu noriu padėkoti. Aš trumpai pristatysiu mūsų metinę ataskaitą kuri buvo pristatyta ir paskelbta labrišio 15 dieną. Aš tikiuosi, kad visi turi po egzempliorių. Jeigu ką, galite parsisiųsti iš mūsų internetinės svetainės. Apie ką yra ataskaita? Tikiuosi, kad matote ekranus. Apie ką yra ataskaita? Metinėje ataskaitoje pateikti pagrįsta fiskalinės valdybos įgaliojimais. Kokios tai yra, tai kokie įgaliojimai? Pirmiausia, mes turime įvertinti fiskalinės sistemos įgyvendinimą pagal antrąją dalį. Ir antroje dalyje ypač mes e, kalbame apie 16 stebėsenos e, ciklas čia yra kaip pagal komisijos įgaliojimus nuo 15 e, metų spalio mėnesį. Kaip žinote, Europos fiskalinė valdyba yra nauja institucija, sukurta 16 metų pabaigoje ir mes pradėjome dirbti tik tai šių metų kovo mėnesį. Iš esmės tai pirmoji mūsų ataskaita. O metinę ataskaitą mes turime pristatyti kasmet, plus kiti dokumentai taip pat. Antras dalykas, ką turime daryti pagal įgaliojimus, bendradarbiauti su nacionalinės fiskalinėmis tarybėmis, ypač siekiant apsikeisti geriausią patirtimį. Pagal taigi, metinės ataskaitos trečioje dalyje apie tai rašoma, analizuojama e, nepriklausomų fiskalinių institucijų e, veikla E, jos atsirado, kaip žinote, po fiskalinio kompakto 12 metais, kai kurios norėjo, turėjo tokias institucijas anksčiau ar panašias, o kitos turėjo įkurti naujas. Ir šiuo konkrečiu atveju mes kalbame apie du atvejus, e, kuomet buvo sukurtos dvi naujos fiskalinės institucijos - Airijos ir Danijos, kurios istorija daug ilgesnė. Trečias dalykas, ką turime padaryti pagal įgaliojimus, yra teikti patarimus komisijai dėl geriausne, geriausios fiskalinės pozicijos eurozonos. Būtent klausimas yra, kas turėtų būti retrospektyviai ir perspektyviai. Retrospektyviai, tai apie tai, kas vyko 16 metais. Ir čia klausimas keliamas, ar komisijos pateiktos rekomendacijos e, Tai ar buvo patvirtintos tos prognozijas, koks buvo šalies ilgesys ir eurozonos pagal tas rekomendacijas ir taip toliau. Taip pat turime pateikti į ateitį žvelgiančios e, prognozijas dėl fiskalinės pozicijos. Taigi kitiems metams, 18 metams, bet tai mes jau padarėme dokumente, kuris buvo paskelbtas 17 metų birželio mėnesį. Ir taip pat mes turime aukštesnio lygmens dėl e, sąjungos fiskalinės sistemos evoliucijos. Tai daroma penktoje dalyje. Taigi tokia yra metinės ataskaitos struktūra. Kokios yra svarbiausios idėjos? Taigi, žvelgiant atgal, ne tik apie, kalbant apie 16 metus, bet apskritai per pastarosius metus, tai metai buvo kupini iššūkių fiskalinės politikos kuriejams tiek nacionalinių, tiek tarptautinių lygmenių, nes aišku, mes turėjome didžiulės krizės pasiekmes, buvo tam tikras atsigavimas kai kuriuose šalise, kitose ryškesnis negu kitose, taip pat juntami, juntama E, krizės įtaką. Taigi situacija buvo gana sudėtinga, o svarbiausias sprendimas, kurį reikėjo priimti, tai ar reikėtų švelninti taisyklės. Bet aišku, tai gali pakengti viešųjų finansų tvarumui per ilgesnį laikotarpį. Ar priešingai reikėtų griežtai taisyti taisyklės. Tuomet gali būti pakirstas atsikėjimas, kuris buvo labai trapus, ypač 16 metais. Ir aišku, buvo to neigiamų pasiekmių rizika. Bendra mūsų išvada buvo tokia, kad stabilumo ir augimo paktas buvo taikomas lankščiai ir jis leido suformuoti tokią poziciją, kuris Europos zonai buvo tinkamas, bet ne kaip nuo šalies lygmenių. Kai kurioms šalis reikėjo daugiau stabilizavimo, o ne tvarumo ir priešingai, kai kuriuose šalise reikėjo e, labiau stiprinti tvarumą, o ne stabilizuoti situaciją. Dar viena išvada. E, taisyklės yra labai sudėtingos e, po nuolatinių pakeitimų Ir tas lankstumas, kuris buvo e, pasiūlytas komisijos, tai nebūtinai yra blogai, nes viena iš aiškių mūsų ataskaitos išvadų yra tai, kad reikia lankstumo, kad galėtum pritaikyti taisyklės. Nėra visiškos sutarties tokios taikant taisyklės. Bet čia yra tam tikras pusiausvėra turi būti sudėtingoje sistemoje, jeigu e, reikalingas mechanizmo skaidrumas. Taigi mūsų išvada pateikta labiausia antroje dalyje ir penktoje, kad kalbant apie ateitį, yra erdvės gerinti ES fiskalinę sistemą tiek pagal dabartinę sistemą, tiek nors nu, nebūtina, nebūtinai darant didelius pakeitimus, bet ir e, už jos ribų. Koks buvo stabilumo ir augimo, augimo pakto įgyvenimas 16 metais? Jeigu pažiūrėsime, ką teigia komisija, analizuojant biudžeto planus pateiktus 15 metais, tai ji sako, kad galėtų būti tam tikrų rizikų. Kaip, koks buvo rezultatas 17 metais? Iš esmės buvo laikomas e, biudžeto planų. Ir nors buvo įsivaizduojama tam tikra rizika 15 metais, 17 metais, bendra išvada, kurią padarė komisija, buvo ta, kad, kad viskas buvo ok realusis ekonomikos augimas atitiko iš esmės komisijos prognozijas padarytas 15 metais. Nors ir nominalus augimo greitis, tempas buvo mažesnis, bet infliacija buvo daug mažesnis negu, mažesnė negu tikėta. Šių netitikties rizika e, buvo mažinama panaudojant lankstumą. Na, o dabar E, kalbėsime apie korektyvinę pusę, tai tos šalis, kurios nesilaikė biudžeto, gavo papildomą laiko ir sankcijos buvo panaikintos, būtent Spanijai ir Portugalijai. Bendra išvada yra ta, kad buvo tam tikrų netobulumų, paaiškinsiu vėliau, kas tai ką tai reiškia, įgyvendant stabilumo ir augimo paktą, bet didelių klaidų nebuvo. Ir bendras komentaras Europos, kurį daro fiskalinė valdyba taisyklės įgyvendinti ir galbūt net ir iki, ne iki galo yra geriau, negu kad neturėti taisyklių. Aišku, mes nežinome, kas būtų atsitikę, jeigu nebūtų buvę taisyklių, bet manome, kad situacija būtų buvusi blogesnė, jeigu taisyklės būtų įgyvendinamas buvusios dar praščiau. Netobulą gyvenimo atvejai pateikiami taip pat ataskaitoje. Kai kurie tie trūkumų kyla iš pačių taisyklių. Pavyzdžiui, tai šalis, kuriai taikoma prevencinės dalis, e, ji turi įvertinti ar yra ženklios, nu, žinomus laus nukrypimo pavojus dėl struktūrinio balanso, pagal tam tikrus kriterijus. Teorijoje šios dvi taisyklės turi duoti tą patį rezultatą, bet jų rezultatai ne visada sutampa. <laughs> Taigi reikia apsispręsti, kurią taisyklę geriau taikyti Ir mes nustatėme kartais paaiškinimas renkantis rodiklį ne visada yra nuoseklus, bėgant laikui ar galvojant apie skirtingas šalis. Pavyzdžiui, kalbant apie mano šalį dėl ankstumo uh, nuostatų, tai atitiktis vertinama pagal tam tikrų struktūrinių reformų įgyvendimą. Komisija kėlė klausimų dėl struktūrinių reformų, konkrečiai dėl pensijų reformos. Toliau dėl deficito procedūros Ispanijos ir Portugalijos atžvilgių. Čia buvo tam tikras uždėlsimas 15 metų gegužės mėnesį komisija padarė išvadą, kad neveiksmingi veiksmai vykdomi, bet po to, po kelių mėnesių jį patikė pasiūlymą tarybai, e, buvo nuspręsta pratesti terminą, kas šiek tiek prieštaravo tarybos rekomendacijoms. Skolos mažinimas buvo nepakankamas kai kuriuose šalise, bet nebuvo pradėta jokia procedūra nes panaudoti kiti svarbus veiksniai. Reikia atminti, kad kai kuriuose tų šalių nominalus augimas buvo ypač žemas. Dėl to būna daug sunkiau mažinti įsiskolinimą. E, problema buvo ta, kad kai kuriuose šalise buvo laikina vyriausybė, todėl jį nežinau, negalėjo apsispręsti, kokius biudžetus renkti. Taigi buvo diskutuojama apie tai. Kaipgi su fiskalinė pozicija? Mes manome, kad komisijos pateiktos gairės ir tarybos taip pat iš esmės buvo neutralios, reiškia neutralią bendrąją fiskalinę poziciją. Ataskaitoje yra daug, plačiau visą tai pateikiama. Atsigavimas buvo gana menkas, su rizika, kai kurios šalis turėjo gana nemažą skolą. Taip pat pinigų politika buvo apribota tam prasme, kad buvo jau pasiektos nulinės palūkanų normos ir taip. Taigi, o kaip buvo rezultate? Rezultatas buvo panašus. Pastebėjome šiek tiek ekspansinę fiskalinę poziciją. Struktūrinis balansas buvo šiek tiek pozityvus, tačiau sudėtis nebuvo optimaliai vairiose šalise. Fiskalinė politika galėtų remti ekonomiką labiau, jeigu būtų daugiau e, fiskalinės erdvės paremti atsigavimui. Viena problema yra ta, kad stabilumo ir augimo paktas yra nesimetriškas jis teisiškai e, apriboja šalį, versdamas ją mažinti skolą. Tačiau šaliai, kurios rezultatai yra labai geri, tai mm, negali būti pareigota leisti daugiau pinigų. Tokia intampa ir išliks, nes pinigų ir e, sąjunga turi bendrąją pinigų politiką, bet decentralizuotą fiskalinę politiką. E, e, nepriklausomų fiskalinių institucijų vaidmuo. Mes išanalizavome atskirus atvejus, aišku, mes neturime pakankamai laiko ir išteklių detaliai įvertinti, įvertinti kiekvienos institucijos elgesį. Analizavome tik tai dvi, bet ši patirtis e, mums leidžia pateikti tam tikrų pasiūlymų. Vienas dalykų, ką galime pasakyti, kad nepriklausomos institucijos veikia tose šalise, kur formaliai ir neformaliai yra skundų ir paaiškinimų mechanizmas. Aišku, fiskalinės institucijos e, jos nekuria politikos, bet svarbu tai, kad vyriausybė reaguotų į jų komentarus. Atitikties ir aiškinimo procesas e, yra toks, kuomet vyriausybė kažkaip reaguoja jeigu yra kažkoks skirtumas tarp vyriausybės išvadų ir nepriklausomos institucijos išvadų. Vyriausybė arba turi kažką pataisyti, arba viešai paaiškinti, kodėl ji to nedaro. Sprendimus daro, aišku, vyriausybė, bet pasiūlymus teikia techninė organizacija. Ir čia mes siūlome, ir galbūt šį, šią nuostatą galima būtų pastiprinti, reformuojant nacionalinės institucijas ir kad jos prašytų vyriausybę sureaguoti kažko, per kažkokį laiką su tam tikromis detalėmis į nepriklausomas institucijos komentarus. Na ir pagaliau, kokius pasiūlymus mes pateikėme stabilumo ir augimo pakto gerinimui. Kai kurie pasiūlymai yra paprasti, jiems nereikėtų didelių teisinės struktūros pakeitimų, o kai kurie turbūt pareikalautų didelių pakeitimų. Vienas dalykas - panaikinti tam tikrą asimetriją. Šiuo metu turime asimetriją tarp blogo ir gero laiko. Yra asimetrija tarp korekcinės pusės ir prevencinės pusės. Ir mes čia teikiame tam tikrų pasiūlymų, kaip sumažinti tą asimetriją. Jeigu ekonomika atsigauna, reikia kurti tam tikrą fiskalinę erdvę ir renktis ateičiai, ateities ekonomikos augimo lėtėjimui, kad ne, ne, nekiltų grėsmė viešųjų finansų stabilumui. Ir antras dalykas E, ką mes sakome, jeigu sankcijos neveikia, viena iš kritikų yra dėl stabilumo ir augimo pakto yra ta, kad sankcijos niekada netaikomos, todėl stabilumo ir augimo paktas iš tikrųjų neveikia. Mes dėl su tuo nesutinkame, nes net sankcijos pati grėsmė yra pakankama. Taip pat e, tiesa, kad tas sankcijas sunku pritaikyti suveriniam šalims. Tai mūsų argumentai ataskaitoje <clears throat> teigia, kad tas sankcijas reikėtų pakeisti kažkokiamis sąlygomis. Yra jau dabar tam tikros sąlygos numatytos. Jeigu neslaikysi pakto, tai galbūt tam tikros europinės lėšos e, šaliai nebus skirtos, pavyzdžiui, iš struktūrinio fondo. Šio daugelį šalių struktūriniai fondai nėra labai svarbus. Taigi mes sakome, kad reikia tas sąlygas reikėtų išplėsti ir sieti jas su Europos biudžetu. Ir jeigu mes numatysime daugiau kažkokius fiskalinių pajėgumų Europos lygmenių, ir tai turėtų būti siejama kažkaip su paktu. Taip pat mes e, siūlome artimiau sieti du ES teisės aktų e, niuansus. Tai yra stabilumo ir augimo paktai ir makroekonominių disbalansų procedūra. Šiuo metu jie vienas į kitą, į kitą neatsižvelgia. Mes siūlome, kad e, reikėtų tai numatyti, kad tas greitis, kaip reaguoja į vidutinio laikotarpio tikslus, būtų siejamas su makroekonominiais disbalansais. Ir toliau skaidrumas. Čia, aišku, yra senas pasiūlymas ir didelis pasiūlymas reikėtų keisti čia sutartį, bet mes manome, kad reikėtų bandyti supaprastinti taisyklę, nes iki šiol, iki dabar jį tapo jau per daug sudėtinga. Kai kurios e, taisyklės galbūt galėtų būti pakeistos e, paprastosnėmis e, nuostatomis. Tokie galbūt tokios nuostatos galbūt reikalautų nepriklausomo vertinimo. Pavyzdžiui, šalis paprašo tokios nuostatos taikymo Kažkas nepriklausomas turėtų padaryti išvadas, o po to komisija ar politinės institucijos priimtų sprendimą. Mes šiek tiek kalbame taip pat ir apie eurozono stabilizavimo funkciją, nes yra daug diskutuojama. Na, atsiprašau, kad per ilgai kalbu. E, Teskite, bet e, prašom, kaip galima greičiau. Čia mes manome, kad eurozonoje būtų naudinga papildomas fiskalinis pajėgumas, e, tuomet būtų daugiau erdvės reaguoti. Aišku, kad galima daug diskutuoti, kaip sukurti stabilizavimo funkciją. Šiuo metu mes tik tai kalbame apie komisijos pateiktą pasiūlymą. Dauguma pasiūlymų dar nėra labai gerai apibriešti. Buvo diskutuojama apie Europos e, bendro draudimo mechanizmą arba investuotojų apsaugos sistemą. Šiek tiek kalbame apie tos dalykus šiuo metu dėl įvairių priežasčių Mes e, manome ir teigiame savo pranešime, kad investicijų apsaugos sistema būtų įtikinamiausia alternatyva, nes ji taip pat remtų geriau augimą ir paklausą ir galbūt lengviau būtų ją gyvendinti. Kaip ten bebūtų, tuo ir baigsiu. Jau pasakiau, kas parašyta ataskaitoje. O tos išvados jau yra tai, ką aš jums išdėšiu. Ačiū. Your... Labai ačiū už prezentaciją ir ataskaitą apie fiskalinę valdybę. Įdomu buvo subalansuota prezentacija. Nesunku suteikti šimtų procentų su viskuo, ką jūs pasakėte, bent jau man. Bet man vis tik atrodo, kad tas pristatymas buvo kompleksinis, subalansuotas. Ir jau jūs minėjote, kad mes e, galvodami apie dabartinės taisyklės turėtume siekti netobulybės, o teisingos pusiausvyros tarp prognozojamumo, specifiškumo ir kitų panašių elementų. Tai nėra lengva, žinome, kokia yra konstitucinė sąranga Europos Sąjungoje, valstybės yra suverenios, jos turi uh, bendrųjų taisyklių laikytis, bet turi ir ypatingų savo tik skirtų taisyklių, specialių išlygų visokiausių, visą tai privalos išvelgti. Aš pats dabar manau, kad Europos komisija sugeba pasiekti pastaraisiais metais pusiausviros tarp šių dalykų. Galbūt netobulai, bet mažiau netobulai negu kad daugelis kitų alternatyvų būtų buvę. Jūs pateikėt ir įvairių netobulumo pavyzdžių. Aš manau, kad tai rodo, kad pusiausvėra yra įmanoma. Bet tuo pat metu mes turime pagalvoti, kaip pagerinti taisyklės, nes jos nėra tobulos, nėra paprastos ir jas reikėtų pagerinti. Labai įdomu buvo šio požiūriu jūsų išklausyti. Aišku, mes kaip parlamentas labai atsargiai stengiamės naudotis parlamentarų prerogatyva, parlamentaro nu, požiūrių e, sunku išaiškinti šias procedūras, nes jeigu nacionalinis parlamentas ar nacionalinė vyriausybė turi įgyvendinti prievolės, o e, tai padaryti labai sudėtinga, tai kažką reikia galvoti keisti ir tuo požiūriu fiskalinės valdybos vaidmuo labai svarbus. Mes dabar pradėsim nuo parlamentarų. Pirmiausia, Poltan, EPP narys. Ačiū pirmininkė. EPP narių nėra. Mane nustebino tai, kad jūs suteikėt žodį man. Aš noriu sutikti su pirmininku šį ataskaitą labai pasverta. Labai įdomu buvo ją skaityti ir ačiū už tokią išsame prezentaciją. Tai man priminė, kad Europos komisija yra pateikusi rekomendaciją e, Vokietijai ir Niderlandams ir su to bus susijęs mano pirmasis klausimas. E, iš, su, išspręsti e, investicijų problemas. Kalbame apie 50 milijardų investicijų, kiek aš žinau. Tai tik tai patvirtina jūsų išvadą, kad fiskalinė padėtis buvo plačiaja prasme gera, bet ne atskirų valstybių požiūrių. Tai tik tai patvirtina Europos komisijos pateiktą pasiūlymą. Jūs per savo prezentaciją e, bandėte apie tai pakalbėti, bet gal dar galėtume papildyti, kad, kaip padaryti, kad taisyklės būtų simetriškesnės. Turime gerą pasiūlymą, sakykime, iš Europos komisijos, bet į jį valstybės narės tiesiog nekreipia dėmesio. Na ir dabar norėčiau pereiti prie platesnio pobūdžio klausimo. Girdėjau jūs kalbant apie taisyklių supaprastinimą ir bandymą rasti spartų ėjimo link MTO būdą. Man atrodo, kad tai nebus paprasta. Bendrai, ką Jūs galvojate, kokia yra pusiausvėra kalbant apie taisyklių gyvendinimą, sustiprinimą ir apie sektoriaus fiskalinius gebėjimus? Aš velgiu Jūsų vykdomąją santrauką. Centralizuotas fiskalinis instrumentas padidintų eurozono stabilumą. Taip, aš tą galėčiau pasakyti, bet aš kaip e, ekonomistas pagal profesiją bijau, kad mes e, susidurėm su nauja krize, su nauja recesija. Matom, kas vyksta su pinigų politika. E, tos ryties politikai artėja prie savo mandato pabaigos, daugelis valstybių narių nebesugeba decentralizuoti pastangų ir vykdo ekspansinę biudžeto politiką. Taigi, stengiantis viską subalansuoti, kas yra svarbiau - centralizuoti fiskaliniai gebėjimai ar taisyklių supaprastinimas ir gyvendinimas? Aš labai viliuosi, kad Europos fiskalinė valdyba ir toliau e, mums teiks įvairių alternatyvų, bet pirmiausia turim galvoti, kas yra būtiniausia eurozonos stabilumui. Nežinau, kiek pirmininkė man laiko skiriama kalbėjimui, bet aš norėčiau dar vieną klausimą pateikti. Niderlandų centrinėme planavimo biure beveik dešimt metų dirbau ir aš norėčiau sužinoti, ką komisijos generaliniai direktoratai iš tokių išvadų išmoksta, sužino. Aš pats dirbdamas CCB pastebėjau, kad daugiausiai įtakos galima pasiekti, numačius e, politinės alternatyvas politikos kuriejams. Nereikia duoti patarimų, sakoma, bent jau aš, kai, buvau, kai mokiausi, tokių patarimų girdėdom, kad nereikia teikti politikams patarimų. Ar CPB pozicija išlieka neginčiamos pozicijos? Ar tai tampa supolitinta organizacija? Man atrodo, kad tai turėtų būti organizacija, kuri teikia alternatyvas, o ne patarimus. Tokia kryptimi reikėtų dirbti. Taigi tokie mano trys klausimai. Labai ačiū už klausimą. Aš bandysiu subendrinti kai kurios klausimus turbūt mums nereikia geriau įgyvendinamų fiskalinių taisyklių, bet reikia centrinės fiskalinės valdžios. Nu, pradedu nuo jūsų pirmojo klausimo. Taip, man atrodo, kad e, yra problema dėl dabartinės stabilumo ir augimo pakto struktūros, nes tos valstybės, kurios perlenkia lasdą, kurios peržengia savo MTO, neturi jokių teisinių įpareigojimų, nėra priemonių, kurios leistų priversti tą valstybę išleisti daugiau arba pasinaudoti fiskalinę erdvę. Pavyzdžiui, vienintelis dalykas, ką mes ES lygmenių dabar galime padaryti, yra o, koordinuoti nacionalinę fiskalinę politiką. Bet nuoširdžiai kalbant, tai nelabai pasiteisina. Jūs paminėjote Europos komisijos e, komunikatą dėl Niderlandų ir Vokietijos, kad tos valstybės daugiau išlaidų turėtų, bet tos valstybės to komisijos pasiūlymo nepaisė. Taigi šiuo atveju mes akivaizdžiai matome asimetriją. Kaip panaikinti asimetriją? Vienintelis galimas sprendimas, kuris leistų išspręsti šią problemą, yra įvesti tam tikrus fiskalinius gebėjimus, kad galų gale, jeigu valstybė nuspręs, kad dėl vienos ar kitos politinės priežasties ar politinių prioritetų jie nenori leisti pinigų, tai mes mm, vargu ar galėsime ką pakeisti. Tadgi mes galėtumėm kalbėti apie centrinę fiskalinę tokią instituciją, kuri būtų centrinė ir priimtų sprendimus platesnio pobūdžio. Šiuo metu Europoje nėra labai daug kalbama realiai apie stambų biudžetą. Mes kalbame apie Europos biudžetą, bet mes nekalbame apie didelį federalinį biudžetą. Mes siūlome įsteigti tam tikrą stabilumo paramos mechanizmą simetrinio šoko atveju. Tačiau e, galiu pasakyti, kad tai tik tai būtų e, geriau negu nieko. Visų pirma dėl to, kad dėl tos priežasties mes remiame investicijų apsaugos e, sistemą. Jūs aiškiai pastebėjote, kad visoje Europoje, ypač tose valstybėse, kurioms krizės smogė skaudžiausiai, vyriausybės besilaikydamas fiskalinių taisyklių turėjo mažinti investicinės išlaidas. Politiškai tai atrodo lengva, tačiau tolimesnėje, net ir artimesnėje perspektyvoje bus padaryta žala, nes e, paklausa mažiau yra remiama, o vėliau gali būti, kad e, bus perteklinis augimas sukurtas. Taigi šioje srityje reikėtų daugiau pasangų. Dėl to, ką jūs sakote, kaip e, Europos fiskalinės valdybos nariai sako, mes turime sutelkti dėmesį tik į tam tikras specifines ypatybės, nes tai yra mūsų mandato, su mūsų mandatu susijęs klausimas. Bet jeigu jūs manęs klausimėt, ką padaryti, kad eurozona taptų e, atsparesnė, tai akivaizdu, kad fiskaliniais pajėgumas yra tik viena medalio pusė. Mes turim kalbėti, uh, E, apie kapitalo sąjungą, e, jos stiprinimą, apie griežtesnius mechanizmus, kurie užtikrintų tam tikro pobūdžio draudimo sistemą, apsidraudimo sistemą. Kitaip iškils rizika, kad kito, kitos recesijos atveju mes būsime visiškai neapsiginklavę. Ačiū, panas Tremoza. Grazie, prezidentė. Just, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpas klausimas matėme, kad po dešimties metų nuo krizės pradžios dar išlieka valstybių, kuriuose biudžetas viršė 3 procentų ribą. Ir dabar matome, kad artimiausiais mėnesiais pinigų politika turėtų normalizuotis. Taigi padidės palūkanų normos ir finansinės išlaidos E, tam tikrose valstybėse padidės. Kadangi ekon, ekonominės vyriausybės sankcionavimo sistemos nepasiteisina, kaip galima reformuoti ES biudžeto taisyklės, kad būtų pasiekta daugiau rezultatų? Ar čia jau iš vis yra beviltiška? Eh, Ką jūs turit galvoj, Europos biudžeto taisyklės? Fiskalinės taisyklės ar biudžeto taisyklės? Tai du skirtingi dalykai. Well, fiscal rule, I mean, the fiscal rule, I mean... Fiskalinės taisyklės yra fiskalinės taisyklės, tokį pasiūlymą mes teikiame. Dėl jūsų prognozių. Tikimės, kad e, dabar ateina normalesnis etapas ir e, šiuo metu ekonominė padėtis daugelį valstybių gerėja. Todėl jau laikas baigti galvoti ir pradėti, galvoti, pradėti reorganizuoti struktūras, kad jos iš tiesų geriau veiktų. Kaip tą padaryti? Visų pirma, reikia pasirūpinti, kad dabar tokios valstybės kaip mano, kurios yra labai įsiskolinusios, arba tos, kurių deficitas labai didelis, e, sumažintų tuos skaičius. Nes taip uh, kaštai sumažėtų. Ekonomiškos žargonų kalbant, e, mes sukurtume fiskalinį buferį ateičiai. Aš manau, kad tokios kaip dabar taisyklės, nors jos ir kompleksinės ir nelabai gerus, jos jau numato tam tikrą apsauginį mechanizmą. Taigi yra pakankamai judėjimo laisvės skirtingai vertinti pozityvų ar negatyvų biudžeto ciklą. Mes manom, kad tą padaryti būtų galima geriau, nes vienas iš dalykų, apie kurį mes esame kalbėję anksčiau, yra toks, ko mes tikimės iš fiskalinės politikos. Mes tikimės, kad fiskalinė politika gali tapti kontraciklinė. Jeigu mes turėsim pakankamai resursų ekonomiką paremti, jei ištikus e, negatyviam šokui, tai viskas gerai. Jeigu pažvelgtumėm į praeitį, pamatytumėt, kad buvo labai daug diskutuota apie mūsų pranešimą ir eurozonoje fiskalinė politika daugiausia buvo prociklinė. Taigi buvo padaryta daugiau klaidų ir tai buvo visa veikla buvo organizuota į ciklą, o ne į jo koregavimą. Netaip mes turime dirbti, jeigu ekonominė padėtis gerėja, tai dabar atėjo laikas daugiau nuveikti, stengiantis sukontroliuoti išlaidas arba sumažinti skolą. dabartinės biudžeto fiskalinės taisyklės jau leidžia tą padaryti, kai kas sako, kad e, sumažinus asimetriją tas mechanizmas galės būti dar veiksmingesnis. Ačiū. Sunku nepasakyti, kad mes e, einame į tikrus normalius laikus, einame šiek tiek geresnius laikus, e, nes e, problemų dar išlieka daug yra didelės investicijų spragos ir panašus dalykai. Be to pastebime e, didelius skirtumus visuomenėje. Taigi, aišku, dabar laikai šiek tiek pagerėjo, dėl to mes e, galim turbūt pasakyti, kad geriau imtis priemonių, kai ekonomika lipa į viršų, negu eina žemyn. Pervanš, prašau. Um, merci. Ačiū. Ačiū už e, jūsų prezentaciją. Pono Vėgas pamiršau. Dar nebaigiam pirmą raundą. Pirmininkas atsiprašo. Neįprasta, kad ne viso frakcijų atstovų turime, bet aš jį praleidau. Miguel, prašau, o paskui tau žodį suteiksiu. Obrigado. Vou falar em português. Vou ser curto. Ačiū. Pasisakysiu portugališkai. Pasistengsiu trumpiau, kad ir kitiem kolegom liktų laiko. Du klausimai turėjau daugiau, bet apsiribosiu tik porą. Pirma, investuotojų apsauga. Ar galite čia kažkaip trumpai ir aiškiai papasakoti, kokia yra padėtis? Mums reikia užtikrinti investicijas į ekonomiką, ir padėti išvengti perteklinio deficito. Junkerio planas dažnai minimas, tačiau su tokiais planais susijęs reglamentavimas labai sudėtingas. Antrasis e, klausimas perviršinio deficito ir e, makroekonominės pusiausviros klausimas. Kaip supratau, yra ryšys tarp šių dviejų dalykų, tačiau man sunku suprasti, kaip tą ryšį formaliai įvardinti. Įvardinti taisyklėmis, kurios neapsunkintų sistemos dar labiau. Būčiau dėkingas, jeigu pakomentuotumėte e, situaciją, atsakytumėte į mano klausimus ir iš anksto dėkui už atsakymus, bei dėkui, kad atsakėte į kitus klausimus. Ačiū. Na, pasakysiu atvirai kokie pasiūlymai e, teikiami ir mums šiek tiek net gėda dėl jų, nėra jie patys tiksliausi ir komisija siūlo kažką, kas nepadeda inicijuoti diskusijų. Tačiau iš kitos pusės mes nekalbame taip e, išsamei, kad galėtumėme jau susidaryti kažkokias galutinės išvadas. Reikia dirbti ties pačiais pasiūlymais. Identifikuokime poreikį. Investicijos mažėja visoje ES, reikia keisti tą, reikia stiprinti investicijas, Junkerio planas funkcionuoja, tačiau tai daugiau skatino privačiasias, ne viešasias investicijas, taigi mums reikia dabar orientuotis į viešasias. Kaip būtų galima tą padaryti? Keletas sprendimų, pavyzdžiui, kažkokie specialūs fondai, galima panaudoti deficitą investicijoms ir tai nebūtų skaičiuojama prie deficito tam tikrą laiką, galima skolinti labai mažomis palūkonomis tol, kol bendras deficitas neišauga per daug. Čia aišku viskas priklausys nuo detalių. Tuo pat metu sveikiname ir tą faktą, kad komisija ir taryba dirba šiuo klausimu dėl makroekonominio disbalanso. Na čia yra kiek netikėta. Netikėtų aspektų. Komisija dirba, Europa dirba ir komisija sugebėjo susijęti tam tikrų valstybių situaciją su tų valstybių politika. Makroekonominio disbalanso procedūra egzistuoja, bet ją sunku inicijuoti, nes tas ryšys tarp vyriausybės veiksmų ir tam tikrų e, disbalanso rodiklių yra ne iki galo išryškintas. Mums reikėtų čia padirbėti, patikslinti tą ryšį. Jeigu mes norime užtikrinti tvarumą per finansus, tai reikia kontroliuoti ne tik viešasias išlaidas ir viešąją skolą, bet stiprinti ūkio atsparumą. Ekonominio disbalanso problemos šalinimas galėtų būti būdas e, pasiekti finansinį tvarumą. Taigi bandome dirbti tą kryptimį, bandome keisti greitį, per kurį privalu pasiekti vidutinio laikotarpio tikslus e, su ekonominio balanso situacija. Jeigu jūs sukaupėte didelį perviršį, tai galima būtų atidėti MTO, o jeigu valstybė įsiskolinusi, tai reikia paspartinti artėjimą prie MTO. Galimybių yra pačių įvairiausių, tačiau būtent šias įvardiname kaip įmanomas ir gal mažiausiai problematiškos. Tačiau tol, kol mes e, kalbėsime apie tokius dalykus, tai su jais susijęsi bus ir našta, ir sudėtingumas. Dėkui. Prašom. Um, merci, Ačiū už tokį indėlį į mūsų diskusijas. Šiuo metu mes e, suprantame, kad jūsų aptarti klausimai tapo aktualija. Jūs e, kasdien stebite padėtį, jūsų struktūra yra nauja, bet tuo pat metu visos jūsų išvardintos temos šiuo metu yra svarstomos ir valstybėse narise, ir komisijoje. Todėl mano klausimas būtų toks. Ar su jumis tarėsi Europos komisija per trumpuosius pasvarstymus? Ir tuo pat metu aš norėčiau sužinoti, kaip jūs bendradarbiaujate su nacionalinėmis tarnybomis, kaip e, kuriate nacionalinių tarnybų tinklus, kad e, pasidalintumėte savo tyrimų rezultatais ir idėjomis ateičiai. Dėl to, ką jūs sakėte apie paktų sudėtingumą, apie tikslų e, įgyvendinimo sunkumus. Parlamentas apie tai kalba be kita ko labai daug. Ir jau ilgai galiu pasakyti, tai vyksta. Yra pateiktas pasiūlymas, kurio jūs nepaminėjote, mano nuomonė. Ir paprastai e, e tai yra parlamento remiamas pasiūlymas. Sudėtingos įgyvendinti taisyklės ir nacionalinių įsipareigojimų įgyvendinimas E, nėra pakankamas. Todėl reikia galvoti apie tą konvergencijos kriterijų. Turi būti nustatytas konvergencijos Europos lygmenių tikslas, kalbant apie investicijas, atlyginimus, administracinius gebėjimus. Ir tas darbas turi būti įtrauktas į veiksmų planus, kuriuos kurs e, valstybės narės, e, pavyzdžiui, penkeriems metams ir panašiai. Ar apie tai jūs esate kalbėję? Ar turėjote galimybės apie tai pakalbėti ir e, jeigu ir ne, tai ką jūs apie tai galvojat? E, Ačiū už klausimą. Aišku, diskusijos komisijoje nuolat tęsės ir mes diskutuosime su jie. Ir kofine kalbama keičiamas informacija. Tuo pat metu mes nebuvome tiesiog įtraukti į rengimo komisijos pasiūlymo dėl problemų eurozonoje sprendimo. O ką mes galime padaryti, komentuoti ir komentuojame tą paskelbtą dokumentą, toks mūsų ir vaidmuo jeigu komisija teikia pasiūlymą, darant įtakos mūsų veiksmus ryčiai, mes privalome pakomentuoti jį. Gruodžio 6 bus oficialiai tas padaryta. Taip pat e, netrukus bus diskutuojama apie fiskalinės valdybos įgaliojimus, jų pratesimą, keitimą, mes turėsime sureaguoti į visą tai, tačiau tiesiogiai diskusijose nedalyvaujame. Dėl nacionalinių fiskalinių tarnybų. Taip, dirbome su jomis, gal reikėtų daugiau ir galvotumėm, kad reikėtų daugiau. Tuo pat metu yra ir tarptautinė nacionalinių fiskalinių institucijų organizacija. Ji susitinka bent du kartus per metus ir mes taip pat esame kviečiami pristatyti savo mintis, e, pasisakyti. Mes savo ataskaitose pažymime, kad nacionalinių fiskalinių institucijų vaidmuo turi būti komisijos labiau pripažintas, reikėtų su jomis aktyviau kalbėtis. dar konkretus pasiūlymas nuskambėjo būtent paremti komisijos sprendimus nepriklausomą ekspertų išvadą ir čia aišku reikėtų ir būtų galima pasiremti nacionalinėmis fiskalinėmis institucijomis. O dabar dėl jūsų konvergencijos kodekso. Prisipažinsiu, kad nesu išsamei su pasiūlymu e, susipažinęs, todėl jeigu leisite, vėliau jums atsakyčiau. Tuo pat metu pažymėsiu, kad iš šio pasiūlymo kol kas fiskalinė valdyboje mes kaip ir nesvarstėm. Dėkui. Ačiū labai. Galime baigti nagrinėti šį klausimą ir diskusijas. Ačiū ponė Bordinjon, kad atvykote už įdomią prezentaciją ir dialogą. Nebejoju, kad dialogas su fiskal, fiskalinė valdyba tęsis. Trečiadienį laukiame tam tikrų komisijos pasiūlymų, įdomių tiek parlamentui, tiek fiskaliniai valdybai. Nebejoju, kad mūsų bendradarbiavimas tęsis. Aišku, mes labai išsamei išnagrinėsime ir jūsų ataskaitą. Ačiū, ačiū Jums. Mėly kolegos, siūlau, kad grįžtumėm prie mūsų darbo atvarkės penktojo klausimo. Nagrinėsime nuomonės projektą, kurį rengia, rengia Ramon Tremoza. Tai nuomonė, kurią rengiame transporto komiteto pranešimui, dėl transporto komiteto pranešimų numatyta, kad dėl jo bus balsuojama kovo mėnesį. Taigi pranešėjų, tiksliau nuomonės referentė, e, dabar žodis jums, pristatykite savo projektą. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos. Trumpai e, pristatysiu e, tai, ką TRAN komitete Markus Piber pristatinės netrukus e, pranešimas, mes rengėme nuomonę. Klausimas susijęs su konkurencija ir tai patenka į konkurencijos darbo grupės e, kompetenciją. Mes kaip komitetas nuolat keliame panašius e, klausimus diskutuodami su komisija. Mano asmeninė nuomonė reikėtų stipriai paremti komisijos pasiūlymą dėl reglamento 868 iš ketvirtojų metų keitimo. Džiaugiuosi, kad parlamentui turėtų pavykti patobulinti šį reglamentą. Komisijos tekstas tikrai puikus pagrindas diskusijoms. Kolegos, jūs puikiai žinote, kad aš visada griežtai žiūrėjau į valstybės pagalbą, paramą įmonėms ir panašius dalykius, manau, kad, nauji, kad oro vežėjai turi restruktūrizuotis, kad vei, dirbtų veiksmingiau. Ir tuo pat metu vežėjai dirba globaliame pasaulyje ir čia reikia pareikalauti visiško skaidrumo dėl paramos trečiųjų valstybių vežėjams. Atvyksta jie į mūsų didžiulę bendrąją rinką ir privalu užtikrinti, kad jie čia žaistų pagal visiems vienodas taisyklės. Na, reiks čia padiskutuoti kai kuriais klausimais su taryba ir kai kuriomis valstybėmis narėmis, ypač norinčiomis sustip, susilpninti šį pasiūlymą, nenoriu jo suteikti komisijai daugiau galių. Aš manyčiau, kad komisija turėtų galėti pradėti ir baigti tyrimus, kai identifikuojamas įtarimas dėl tam tikrų diskriminacinių praktikų taikomų oro vežėjų. Ir apie tai aš e, kalbė, kalbu savo nuomonėje. Sažininga konkurencija, abipusiškumas, nesažiningos praktikos išnaikinimas tai yra tikslai ir visa tai e, susiję su mano minėta parama tikrai daro didžiulį žalą Europos įmonėms, mūsų oro vežėjams. Todėl aš reikalaučiau visiško finansinio skaidrumo. Taip pat siūlau naujiesiems vežėjams užginčyti e, tam tikrus e, sprendimus iš komisijos, ypač nutraukti tyrimą ir taip pat paspartinti tyrimo likimą, sutrumpinant laikotarpį nuo dviejų iki vienerių metų. Ačiū uždėmesi ir laukiu įdomios diskusijos dėl šio teksto. Ačiū, EPP vardu Alan Lamasur. Aš e, Aš e, šiek tiek nustebau, kad man teko pirmininkauti. Keista, kad aš čia sėdžiu, bet prašau, Ranai Lamasru. E, žinoma, tai yra amžiaus vienintelis kriterijus, aš turbūt šiaip aš užimčiau šią kėdę. Aš irgi norėčiau, kaip šelnis pranešėjas, pasakyti, kad EPP pritarė e, pranešėjo nuomonėms. Asmeniškai Aš apgailestauju, kad 2004 metais, kaip ir jūs, ponė pirmininkė, buvau jau šiame parlamente, mes patvirtinome e, nelabai patenkinamą tekstą ir kuris e, sukėlė tam tikrų konfliktų tarp mūsų bendrovių ir trečių šalių bendrovių, nes komisija paskatina parlamentą, dabar pasiūlė, tam tikrą pasiūlymą pateikė, kuris šiek tiek pakeičia, pataiso tą situaciją. Ir aš galiu dabar pasakyti, kad mes pritarsime pranešėjo pasiūlytiems pakeitimams ir aš kartu su kitais šešėliniais pranešėjais siūlome susitikti ir aptarti tuos pakeitimus, kad jie Europos aviacija būtų veiksmingesnė, galėtų dirbti veiksmingiau. Socialistų frakcijos vardu ponas Ibai. Ačiū, ponia pirminkė. Taip pat noriu padėkoti komisijai už pasiūlymą, kuris siekia e, skurti situaciją, kad mūsų vežėjai nekentėtų nuo diskriminacinės e, praktikos nes e, yra 5 milijonai darbo vietų susijęs su šiuo sektoriu ir didžiulis BVP, didžiulį BVP padarys. E, svarbu, kad oro vežėjai ir toliau galėtų dirbti ir reikia jas apsaugoti nuo diskriminacinės praktikos. Ir kai kurios trečių šalių, kai kurie trečių šalių vežėjai turi e, na, tam tikrų E, pranašumų. Taigi reikia siekti stiprinti teisėtą konkurenciją. Iš pavyzdžių akivaizdu, kad kai kurios bendrovės yra subsidijuojamos, ypač trečiųjų šalių, ar skrydamos vienais maršrutais, ar ES maršrutais. Ir Komisijos pasiūlymas keičia 2004 metų e, teisės aktą. Tekstas leidžia pradėti diskriminacinės praktikos tyrimą. Ir valstybės narės ir oro bendrovės galės imti veiksmų, kad ši, šis sektorius e, galės teikti skundus. Dėl mūsų kolegos nuomonės, tai jo pasiūlymai sustiprina tekstą, aš galės pasiūlyti dar keletą elementų e, ir mums reikia siekti apsaugoti mūsų įmonės, mūsų darbuotojus, kai jie susiduria su diskriminacinė praktika konkurencijos rytyje. Ačiū. E, Ačiū, nematau daugiau šešėlinių pranešėjų salėje. Gal jie slepiasi, daugiau nėra. Ar yra kitų kolegų norinčių kažką pasakyti? Atrodo, kad ne. Komisijos e, atstovų yra salėje, ar norite pasakyti? pasakyti? Ačiū pirmininkė, tiesiog vienas žodis noriu padėkoti pranešėjai už jo nuomonę. Ehm, manau, kad jo pasiūlymai stiprina tekstą ir komisija tuo džiaugiasi. Malonu bus toliau dirbti su jumis dėl šio svarbaus teksto apsaugant konkurenciją Europoje ir e, oro sektorių, oro transporto sektorių. Ačiū, kadangi nėra daugiau noračių kalbėti, siūlau e, vėl pasakyti pranešėjui, kuris turi kiek tik nori laiko pakomentuoti savo kolegų pasisakymus. Ačiū, ponia Pirinkė, labai dėkoju pranešėjams, dėkoju už paramą, esu atviras E, pasiūlymams, kaip pagerinti tekstą. Mes, manau, turime surinkti kuo didesnę daugumą, kad pasiūstume aišku signalą tarybai. E, šios taisyklės turbūt yra labai svarbios visoms oro bendrovėms. Ačiū už šį turtingą diskusiją. Noriu priminti, kad terminas pakeitimams ir yra gruodžio 12 diena, 12 valanda. Pakeitimus analizuosime 24 sausio, o balsuosime 21 vasario kitais metais. Ir galiausiai transporto komitetas balsuos kovo 5 kad galėtų ir turės atšvelgti į mūsų pasiūlymus. Baigėme ekonomikos komiteto posėdį, tačiau prašau kolegų pasilikti salėje arba grįžti į ją, kad 18.30 galėtume dalyvauti bendrame posėdėje su lybe komitetu. Ir per tą sustikimą su komisare galėsime ap, aptartime Jūrovo sąrašą arba kaip taip sakant, e, nebendrabiaujančių valstybių sąrašą. Taigi iki pasimatymo netrukus.